So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our committee. Mėly kolegos, pradame komiteto posėdį iš naujo. Džiaugiuosi, kad mūsų tarpe yra naujasis komisijos narys atsakingas už tartotinę prekybą, Filas Hauganas, pirmą kartą atvyko į mūsų komitetą, kad aptartų su mumis prekybos politikos prioritetus. struktūrinio dialogo kontekste tarp Europos parlamento ir komisijos vyksta ši diskusija, kaip numatyta tarp institucinėme pagrindų e, sustarime. Ta struktūrinio dialogo struktūra nuolat kinta, mokomės laikui bėgant, Geriausia mūsų patirtis veikiausiai yra ta, kad komisijos narys atvyko su mumis pasikalbėti akis į akį, o ne kitokiais formatais su mumis diskutuoti. Taigi šiame struktūrinėme dialoge mes e, turėtume susitelkti ties priekybos strategija, ties mūsų planais artimiausios ateities. Galvant apie teisėkuros ir neteisėkuros pasiūlymų, pasiūlymus, prekybos sustarimus. O diskusijose su pilietinės visomis atstovais, su parlamento atstovais mm, dar turėtume aptarti ir kitus aspektus, ne tik teisėkurs pasiūlymus ir prekybos sustarimus. Na ir mums įdomu, kaip jūs atlikote savo namų darbus, kuriuos jums uždavėme per jūsų klausimus. Norėtume juos taip pat įvertinti ateityje. Diskutuodami apie ateities prekybos strategiją, taigi darbų yra daug, jiems pristatyti suteiksiu jums ir pakankamai laiko tam, kad pristatytumėte priekybos strategiją. Prašau, ačiū, man džiugu vėl sugrįžti jūsų komitetą. Vakar buvau susitikęs su pilietinio dialogo grupės nariais ir galėjau tinkamai pasiruošti diskusijom. Šiam pagrindinis tikslas buvo pristatyti mūsų darbų programos svarbiausius tikslus 20 metų, o programa yra glaudžiai susijusi su mano įsipareigojimais ir pažadais, kurias pristačiau per klausimus. Na, Priminėte man namų darbus, tai man, galiu pasakyti, kad darbai vyksta ir mes e, esame paskirę tinkamus pareigūnus atsakingus už klimato kaitą. Taigi dabar pamėginsiu pristatyti, kaip mes velkime plačiame kontekste. Mūsų darbo aplinka nuolat keičiasi, e, yra sudėtinga. O e, prekyba reikalingas prognozuojamumas ir stabilumas. O kalbant apie pramonės aplinką, tai mes siekiame nustatyti e, aiškias sąžiningas veiklos taisyklės, orientuotas taip pat ir žaliai kursą. Aš e, tikrai nenoriu pristatinėti visos uh, darbų programos, tačiau norėčiau paminėti dvi svarbiausias iniciatyvas. Pirmoji susijusi su PPO išsaugojimu ir antroji yra plataus masto iniciatyva susijusi su pasaulio prekybos organizacijos reforma. Žinau, kad jūs komitetas taip pat e, ketina apie tai diskutuoti 12 ministerijų lygio konferencijoje vyko birželio mėnesį Nursultane ir prieš tai uh, Aš dar norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintis apie tai, kaip ta PPO reforma turėtų atrodyti ir aš tikiuosi, kad e, mes pasinaudosime dar likusių laikų iki birželio mėnesio, kuomet vyks ši konferencija. E, tai daugiausiai klausimų kyla dėl PPO ginčių sprendimo institucijos e, ir davosi apie tai buvo kalbama taip pat nemažai reikės ieškoti kolektyvinių sprendimų, kolektyviniams iššūkiams, ES imsis lyderės vaidmens, siekiant šį iššūkį atremti ir mes pateiksime Ženevoje valstybėms narėms kai kurios pasiūlymus, pažiūrėsime, kaip jos, jos sureaguos iš ministerijų konferencijos. Mes tikimės, kad bus parengti konkretus pasiūlymai Ir vienas dalykas yra akivaizdus, PPO reikia reformuoti ne tik paviršutiniškai, e, mums reikia rimtų struktūrinių reformų, kai ieškoti naujos pusiausvėros tarp teisų ir įsipareigojimų. Pirmiausia, reikia atnaujinti neveikiančias taisyklės, e, užuot kuriant naujas Daugiausia dėmesio turime skirti e, pramonės subsidijoms ir technologijų perdavimui. Taip pat ginčių sprendimo procesą reikia reformuoti tam, kad sistema būtų lankstesnė, kad būtų galima pasinaudoti daugia šaliai susitarimais, e, būtų galima užtikrinti tvarumą ir e, vystimasi. Kitas svarbus darbo programos klausimas yra ūkininkų subsidijos ūkininkams ir e, pateiksime pasiūlymą iki vasaros dar šioje srityje, siekiant sudaryti tinkamas e, vienodas veikimo sąlygas ir pasirengsime 21 metų teisėkuros procesams, mes turime pasirengti sudėtingesnėms priekybos sąlygoms ir jeigu dabar nepradėsime ruoštis, tai po to negalėsime pasinaudoti tinkamais e, atsirandančiais privalumais. Tai yra dvi prioritetinės rytis, tačiau esama ir e, kitų, kuriuose dirbama 20 metais ir bus dirbama toliau. Pirmiausiai turime e, išlaikyti svarbiausius prekybinius santykius. Mes stengiamės e, straukti <clears throat> į e, teigiamus e, procesus santykiuose su JAF. E, pirmininkė von der Leyen sustinka su JAF administracijos atstovais ir Davose neseniai vyko susitikimas tarp prezidento Trumpo ir pirmininkės von der Leyen. Mes susitelkėme ties priekybą technologijomis ir energetiką. Aš Vašingtonė per pastarąsias kelias savaitės du kartus lankiausi, stengdamasis atnaujinti mūsų tarpusavę santykius juos perkrauti. E, taip pat svarstame situaciją tiek dvišalių santykių, tiek e, pasaulinių mastų. Dabar reikia, reikės įvertinti, kaip galima toliau judėti į priekį per atimiausias kelias savaitės. Galbūt mums pavyks patvirtinti priemonių paketą, e, kurį bus galima įgyvendinti remiantis dabar patvirtintais. Tai yra per šią kadenciją. E, dar vienas e, svarbus mūsų prekybos partneris yra Kinija ir galbūt kovo mėnesio vyks sustikimas Pekine. Ir prieš pradėdami dėrybas turime apsaugoti savo uh, prioritetus, interesus, siekdami uh, kad Kinė mūsų atžvilgiu netaikytų nesažiningos konkurencijos, taip pat Singapūras ir e, e, Vietnamas yra ta atsvara šalis, su kuriamis pasirašyti laisvos prekybos sustarimai ir, ir rimtas vertas mūsų diskusijose su Kinija. ES turi įnešti savo indėlį ir į kitas rytis į kovą su klimato kaita. Mes ieškome prekybos politikos priemonių, kurios būtų naudingos kovojant su klimato e, kaita, pavyzdžiui, sudarydami e, geresnės sąlygas e, ekologiškai prekybai ir gamybai. Atitinkamos nuostatos yra trauktos į Paryžiaus susitarimą. Tačiau reikia galvoti ir apie ateitį, apie naujas priekybos e, priemonės, čia pirmiausiai turiu omenyje taršos mokestį, e, pasienio taršos mokestį ir e, tai būtų priemonė užtikrinanti tolygę priekybą Vertinant bendrai prekybos politiką, mūsų susitarimai taip pat įtvirtina ir tarptautinius standartus, ne tik susijusius aplinkosauga, tačiau su darbo teisėmis sąlygomis, su žmogaus teisėmis. Taip pat E, tarpusio sąsajos tarp prekybos ir būsimosios prekybos politikos bus pristatytos komisijos per timiausias savaitės. Mes svarstame tarpusio sąsajas tarp prekybos, saugumo ir technologijų. Šios sąsajos dabar yra beprecedentinės ir e, Todėl mums reikia ginti savo vertybės, siekti abipusės naudos, taip pat ir šiose srityse ginti daugia šališkumo. Principą turime taip pat skirti daugiau dėmesio įtvirtinant tarptautinių viešųjų pirkimų priemonė, nes tikrai nesažininga iš mūsų reikalauti atverti savo rinkas, negaunant to paties mainais iš trečiųjų šalių. Taip pat e, e, vertiname galimybę pritaikyti prekybos apsaugos priemonės, rengiamas atitinkamas reglamentas, galvojame ir apie kitas e, priemonės, kurių gali prireikti ne tik santykiuose su JAF ir Kinė, tačiau taip pat ir bus mūsų santykiuose su Junktinė karalystė. Didžioji dalis mūsų teiktų įgaliojimų taip pat yra e, susijusi ir su artimiausių metų skelbiamų konkursų į e, vyriausiojo priekybos politikos pareigūno vietą. Jo statusas bus e, pakankamai aukštas, tas pareigūnas turės savo darbuotojų e, komandą ir e, bus atsakingas už prekybos priemonių taikymo priežiūrą. Generalinio direktorate bus atsakingas jūsų komitetui ir valstybėms narėms suinteresuotiems subjektams. Um. Visos šios priemonės bus pristatytos per atmiausios savaitės mūsų politinėme dokumente ir galbūt galėsime apie jį dar padiskutuoti vėliau. Taigi dabar E, aišku, po to norėčiau aš išgirsti jūsų reakcijas į šį dokumentą, jo nuostatas, būtent vadovaudamas atvirumo dvasia, siekdami įsiklausyti vieniems į kitus, e, mes stengsimės bendradarbiauti ir kadangi tokiu vadu mes e, esame prekybos politikos prasme pati atviriausia administracija visame pasaulyje ir tokią politiką pradėjo vykdyti jau komisijos narė Malstrom. <clears throat> Mūsų dokumentai taip pat e, yra prieinami visuomeniai, su jais galima susipažinti internete. Manau, kad e, tai pasitarnavo tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui ir aš norėčiau tęsti tokią politiką ir toliau apie tai E, jau pranešiau ir vakar, pristatydamas naujasias iniciatyvas, pagal kurias komisija skelbs apie savo sprendimus, kuriuos įprima valstybių narių iniciatyva, taip pat atkleis informaciją visuomenėje apie prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Komisijos kolegija, aš pasiūlysiu viešinti ir kitus dokumentus, pavyzdžiui, rekomendacijas susijusias su <clears throat> ateities darybomis dėl prekybo, prekybos sustarimų svarbiausių nuostatų ir e, atsakingų pareigūnų pavardės viešinsime ir tose sritise, už kurias yra atsakingas prekybos komisijos narys. Ir <clears throat> tiek e, kalbant apie prekybos sustarimus, tiek apie platesnio masto sustarimus, tokiu būdu sieksime padidinti e, atskaitomybę ir atitinkamai pristatysime prekybos apsaugos, prekybos politikos apsaugos priemonės. Žinoma, mums reikia paisyti ir konfidencialumo nuostatų, ypač vykstant pačiom, pačioms daryboms, tačiau visuomenė turi žinoti, kaip mes stengiamės apsisaugoti nuo nesažiningo veikimo ir nesažiningos konkurencijos. Būtent dėl to aš palaikysiu atitinkamas iniciatyvas susijusias su skaidrumo reglamentu. Taigi, Tokios būtų kelios mintis, apie kurias anksčiau buvau užsiminęs, tačiau vien e, skaidrumo nepakanka, mums reikia pradėti kalbėtis ir su žmonėmis, Eurobarometo apklausų e, duomenimis e, žmonės remia. Mūsų prekybos politika, tačiau turi tam tikrų abejonių klausimų, reikia į juos atsakyti. Mes norime tęsti pilietinį dialogą, konsultacijas ir dalyvauti kitose e, renginiuose. Džiugu, kad parlamentas e, taip pat įsitraukė į šias iniciatyvas ir e, ėmėsis įvairių projektų, vaizdo, garso medžiaga yra skelbiama, taigi tiek būtų informacijos, dabar mielai sakysiu jūsų klausimus. Dėkoju komisarė iškirdome daug gerų naujienų. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas e, yra mūsų palaikymas e, jūsų prekybos politikai, o dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. E, iš EPP kalbės ponas. Dėkoju, kad Vorbon, sako ponas, e, ponas Vorbon, dėkoju, kad e, atvykote šiandien pas mus. Galbūt galėtumėte iš pradžių mums, mus informuoti apie dėrybas vykusias praėjusią savaitę, ar buvo pasiekta kažkokios pažangos, ką šiuo metu veikia e, komisija ir kaip jūs ruošiatės tolimesniems tarp vyriausybinėms konferencijoms. Ir jeigu praėjusios savaitės dėrybų rezultatas galėtų prognozuoti kitų, kito dėrybų raundo rezultatus, e, ypač kalbant apie duomenų srautus ir kibernetinį saugumą. Ir šiek tiek E, apie tą temą. Ar jūs e, turite, e, ar jūs matote kažkokių paralelių tarp PPO dėrybų dėl elektroninės priekybos ir, ir um, kibernetinio saugumo. Ar galite pak pakomentuoti tai? Dėkoju SRD frakcijos vardu Katlin Van Bremt. Dėkoju, ponė komisarė, dėkoju, kad atvykote. Labai svarbu, e, kad mes pasidalintume mintimis apie jūsų prioritetus ir apie mūsų komiteto prioritetus. Aš norėčiau pabrėžti tokį dalyką. E, visų pirma, e, naujo, naujų prekybos ir investicijų susitarimų įsigaliojimas. Šią savaitę Niderlanduose vyko diskusijos dėl SETA ir, ir Niderlandų e, vyriausybė ir e, parlamentas parašo oficialius raštus ir man atrodo, kad tai yra klausimas, kuris yra labai svarbus ateičiai. Ir esminis klausimas čia būtų investicijų apsauga. E, ypač kalbant apie ankstesnius susitarimus ir setą susitarimą ir matome iš tų diskusijų Niderlandos ir kitose valstybėse narėse, kad yra didžiulis susirūpinimas, kaip veiks tie e, prekybos susitarimai ir jūs sakote, kad e, tai, tai turėtų būti skaidri procedūra, e, turėtų, pilietinė visuomenė turėtų galimybę čia veikti. Tai yra, esmi, čia labai svarbus dalykai, bet man būtų svarbu, kad jūs tai pakomentuotumėte plačiau. Ir toliau kitas svarbus aspektas, kalbant apie mūsų normas, e, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie jautieną, apie e, hormonus jautienoje, mes e, matėme daug straipsnių spaudoje šią savaitę dėl pesticidų, nors jie yra uždrausti arba iš dalies uždrausti ES, bet vis tiek tokie produktai patenka į mūsų rinką ir matosi, kad jie netitinka mūsų standartų. Ta pati galima pasakyti ir apie įvairius su aplinkosauga susijusius klausimus. Ir iš tiesų tai yra labai svarb, svarbus aspektas. Ir e, dėl šitų standartų, e, tas skyrius susijęs su standartais ir normomis yra labai svarbus ir galbūt netgi čia reikia galvoti apie kažkokias sankcijas ir tai turėtų būti svarbu, kalbant apie ateities laisvosios priekybos susitarimus. Ir mes turime e, pagalvoti, ar nereikia kažkaip keisti e, savo politikos kurso ir galbūt reikia pradėti e, diskusijas dėl to, kad e, e, tam tikros nuostatos būtų privalomos ir kad būtų taikomos sankcijos. Toliau Karin Karlsbro, e, Renew frakcijos vardu. Dėkoju. Mes patvirtinome susitarimą su Vietnamu. E, parlamentas jį patvirtino balsų dauguma. E, Man atrodo, kad tai buvo aiškus pasisakymas už laisvą ir tvarę priekybą ir mes tuo galime džiaugtis man atrodo, kad mums pavyko užtikrinti, e, išsaugoti daug e, svarbių įsipareigojimų ir ta plat, e, didelė balsų dauguma, kuri palaikė tą susitarimą, rodo, kad mes galėtume priekybos rytyje būti svarbus veikėjas pasaulyje. Tačiau dabar mes turime nuveikti labai daug darbo. Turime, turime stebėti, kaip vykdomas tas susitarimas. Todėl norėčiau jūsų paklausti, e, kaip tas e, naujasis vyriausias priekybos politikos pareigūnas, e, kokį vaidmenį galėtų čia vaidinti. Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su Kinija. Neseniai Kinijos ambasadorius Švedijoje e, pagrasino, kad, jisai, kad Kinija pritaikys tam tikras priekybos apribojimus Švedijai. nes dėl to, kad Švedijos leidikla e, leidikla kylė, skiria premiją e, kinie, kinų, e, kino atstovui, kuris buvo persekiojamas Kinijoje. Ir todėl mes norėtume paklausti, um, kaip ES galėtų reaguoti ir ką, ką galėtų daryti, kai, pavyzdžiui, valstybės narė susiduria su tokiais netoleruotinais grasinimais. Toliau kitas klausimas, e, kuris man labai aktualus, tai yra e, žalesis kursas ir e, ir e, nauji metodai, kurie padėtų kovoti su klimato kaita. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs jau turėjote galimybę aptarti šį klausimą su kitomis valstybėmis, su kitais regionais ir ar turite kažkokios informacijos, kas vyksta kitose pasaulio šalise, pavyzdžiui, Kanada, ar jinai turi panašių idėjų, ar mes galime at rasti partnerių šioje srityje, ypač jeigu norime su klimato kaita kovoti pasaulio mastu. Dėkoju. ID frakcijos vardu kalbės ponas Duvan. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nary. Kalbėsiu prancūziškai. Turiu du klausimus vienas bendro pobūdžio, kitas asmeninio E, komisarui skirtą. Ar jūs nesibaiminat atsidurti vienišiaus pozicijoje? Aš e, turiu galvoj, sakykime, mūsų padėti prieš Azijos supervalstybės. Ir čia juk 80 e, procentų, procentų viso pasaulio gyventojų gyvena žmonėse, šalyse, kuriuose laikomasi pirmiausia orientuojamasi į protekcionizmą, E, e, kurios propaguoja nacionalinius pirmiausia e, interesus ir tikrai mažai domisi daugiašalėmis institucijomis, daugiašališkumu. Tai dabar toks klausimas. Kai dabar kai visur Europoje matom E, žmonių e, reakcija į galimus prekybos susitarimus ir, sakykime, matom, kaip dabar reaguojama į tokius galimus susitarimus, pažiūrėjau, su Kinija, e, kai tokie prekybos susitarimai kelia tam tikrų grėsmių sveikatos, kitais klausimais. Tai klausimas toks paprastas. Ar kas bus jūsų sąjungininkai reformuojant PPO? ir tam, kad būtų galima palaikyti, su, sudaryti daugia šalius susitarimus. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas daugiau asmeninio pobūdžio, daugiau prancūziškas. Ar taip dabar buvo didelių aviacijos ir kitokių e, bendrovių e, e, vyriausiųjų direktorių, kurie dalyvavo įvairiose ūkininkų akcijose. Ūkininkai, kurie protestavo dėl to, kad nukentėjo dėl JAV įvestų tam tikrų sankcijų. Tad čia kalbam apie žemės ūkį, apie aviaciją konkrečiai noriu paklausti, kokių strategijų ar kokių sprendimų uh, imsitės, kad e, tiesiog nebūtų tam tikros takoskiros ar priešiškumo tarp įvairių sektorių, jų tarpusavio kovos. Commissioner, um, I think, uh... Hautala, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nary. Jūs e, tikrai uh, E, paminėjot skaidrumo klausimą labai gerai ir tęsit e, jūsų pirmtakės e, darbą, nes labai svarbu visuomeniai suvokti, dėl ko mes deramės. Vienas iš komisijos žaliojo kurso punktų mane šiek tiek stebina Nes čia šiek tiek seklumą tam tikrai žvelgiu, turiu galvoje išorės ryšius ir, ir priekybos politiką. Ar jūs mąstėt apie tai, kaip, kokios priekybos politikos reikėtų siekti, kad ji atderėtų su Paryžiaus susitarimu? Ir kad galėtume pasiekti per priekybos dėrybas e, tok, tokios padėties, kai Paryžiaus susitarimas pasidarys e, privalomas tam tik bes, kitoms šalims. Dabar jūs paminėjot komunikatą, tai ar jame bus minima ES priekybos politika ir ar matot galimybę pramonės politiką irgi kažkaip susijęti su ES žaliuoju kursu, turiu galvoje tarptautinės prieky... priekybos e, tarptautinius aspektus. Taip, čia yra tam tikri dalykai kaip energetinis efektyvumas ir kiti dalykai su tuo susiję. Labai ačiū. Toliau ponas Hert Buržuo. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nary. Mes pritarėm jūsų užmojams siekti uh, teisingos, sąžiningos ir laisvos priekybos. Tai labai svarbu šiais nestabiliais laikais. Sutinku, kad priekyba turi atsiremti į tam tikras taisyklės, reikėtų išlaikyti daugia šališkumą ir PPO, kaip jūs jau sakėt. Tai toks pirmas klausimas. Aš pats asmeniškai apgailestauju, kad jam ėmėsi vienšališkų priemonių. Kita vertus, jie turi tam, tam jie teisūs dėl tam tikrų dalykų, kaip, sakykime, tam tų tarptautinių teisėjų klausimų ar kitų dalykų, dėl kitų taisyklių, kurios nepriderintos prie mūsų laiko dvasios, tokių taisyklių, kurios reglamentuoja komerciją ir panašiai. Tai kaip jūs įsivaizduojat, ar galima bus pavykti susitarti, kad būtų atkurtas tas daugiašališkumas, kad vėl nebereikėtų ieškoti kelių, kaip išeiti iš nepatogios situacijos. Dar labai svarbu, kad mes susitartume su JAV, Kinija ir Indija, nes, kaip jūs sakėt, dabartinė komisija yra geopolitinė komisija ir tai yra vieni svarbiausių jai prioritetų. Bet kokios yra uh, konkrečios perspektyvos. Dėl Kinijos. Tai aiškiai mes turėtume kartoti, kad turėtų būti tarpusav, tarpusavių e, abipusiškumas, e, vienodos sąlygos e, sudaromos, mm, kai kalbama apie technologijų perkelimą, kad tai atsiremtų į saugumą, kartu visuom, tai yra valstybių subsidijų mm, e, klausimas dabar dėl Indijos, kaip jūs įsivaizduojat, galbūt būtų galima pasiekti bent jau ribotą tam tikrą susitarimą, nes Indija sudarė susit, priekybos susitarimus su 22 e, valstybėm narėm ir dabar tarsi investicijų apsaugos klausimas pakibo ore. Ir paskutinis klausimas. E, Sakykime, mūsų tos viltis, kurias mes siejam su susitarimais, e, susitarimuose Vietnamu ir Kanada, ar tai išauks į tam tikrą daugia šalį kontekstą, ar būtų galima pasiekti tokį tikslą, kaip turėti elgesio kodeksą, nepriklausomus teisėjus, kad nereikėtų kreiptis investuotojams į vietinius e, tam tikrose valstybėse problemiškus teismus. Tai ar tikrai sulauksim dienos, kada jau galėsim dirbti daugia šaliam kontekste? Ačiū. Guoja. Ačiū komisijos e, nary už tai, kad jūs paminėjot skaidrumą, kaip svarbu dėrėtis su piliečiais apie priekybos klausimais, kad būtų kad šie suvoktų, kokią kryptim priekyba eina 21-ame šimtmetyje. Dėl JAV žiniasklaida rašo, kad jūs siūlot kompromisinį tam tikrą dalyką, e, tiesiog e, tam tikrų e, sektorių kaip žemės ūkio žuvininkystės sąskaita, atsisakydami tam tikrų reglamentavimo nuostatų. Čia toks laiškas buvo parašytas. Ar jūs galit patvirtinti štai tokius dalykus? nes juk e, tikrai labai tokia kieta padėtis susijusi su plienu, aliuminiu ir panašiai. Trečias klausimas susijęs su Kinė, kaip ir kiti kolegos paminėjo. Mūsų laukia tikrai didelis išbandymas. E, Kinija tai yra 1,4 milijardų vartotojų valstybę, bet e, vartotojų e, valstybę, bet ką reiškia tai planetai. Tai klausim, ar jūs tikitės politinio susitarimo dėl investicijų per e, rugsėjo susitikimą Leipzigė. Ir jeigu pasiektas bus susitarimas, ar jis bus palyginamas su tuo, kurį mes sudarėm su Vietnamu. Dar buvo paminėta. Kiek mes jau esam pažengę darnaus, tvaraus vystimosi linkme, kad tai irgi atsispindėtų mūsų priekybos politikoje, mūsų bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis. Ar, sakykime, priekybos politikoje bus pabrėžiamos ir žiedinės ekonomikos klausimai. Ir ta prasme būtų galima sustiprinti e, ryšius su trečiosiomis valstybėmis. Tai tiek. Ačiū. And, uh, side, uh, Labai ačiū. Ir aš turiu klausimą iš savo pusės po pirmo rato. Trečias jūsų paminėtas punktas Tai yra, ką galėtumėt pasakyti apie tiekimo e, grandinės deramą trapumą, strupumą. Tad e, dėl galimų teisės aktų susijusių su tiekimo grandinės tinkamu stropumu. Gal galėtumėt tarti keletą minčių. Tai dabar vėl žodį suteiksiu jums. Labai ačiū pirmininkė dėl E priekybos. Ponas Varborn klausė, kokią pažangą jau padarėm. Šiandien Europos komisija paskelbė naują duomenų strategiją ir tai e, per PPO bus mūsų dėrybinis pagrindas. Taip, ES siekia būti suvereni šioje srityje, bet kita vertus duomenų srautai e, turėtų būti saugumo, tai yra būtų susijęs su saugumu ir panašiai. Kalbam apie nemažai pramoninių duomenų ir čia su tuo susiję nemažai Europos įmonių galimybių. PPO yra teikiama jau nemažai pasiūlymų tam, kad būtų galima mm, geriau sudaryti sąlygas e, internetiniams sandoriams, numatant saugumą, kartu e, didinant vartotojų pasitikėjimą, nes e, su tuo susijęs vartotojų asmenų, duomenų apsaugos klausimais. Matėm paskutinių pavyzdžių. Facebook pavyzdį. Nemanau, kad Facebook deramai reaguoja į Europos e, nuogastavimus dėl duomenų apsaugos. Tad e, kalbam kartu apie duomenų perdavimą elektroninėmis priemonėmis, turiu galvoje video kūrinių, muzikos. Čia tik tai vienas kitas pavyzdys, rodantis, kokie yra mūsų tikslai. Mes darom pažangą per dėrybas. E, kad dirbam keliose srityse su JAV, o ir čia mes kartojam, kad norim e, vienodų sąlygų, norim vartotojų pasitikėjimo ir kartu siekiam kad Europa e, tiesiog savo nepakenktų e, duomenų lokalizavimo e, klausimais. Tad minint visas tas priemonės, tai tikrai galima, galima sakyti, kad padėtis yra gera ir tai atsispindės tame mano minėtame dokumente, kuris turės pasirodyti kovo mėnesį. Tai dokumentas, kuris šiandien buvo paskelbtas, e, e, jame kalbama apie skaitmeninių paslaugų aktą ir galutiniai dokumentai turėtų pasirodyti iki šių metų pabaigos ir bus jau matyti, kokia konkreti pažanga padaryta. Katlin, jūs e, teisingai paminėjot e, apie informacijos trūkumą e, per šitą renginį, kurį jūs paminėjot Niderlanduose. Sutinku su jumis. Taip, žmonės kartais gilinasi į sudaromus susitarimus, kartais ir ne. Aš čia dabar nespėliosiu, koks bus ateinančios savaitės rezultatas, bet galiu jau pasidžiaugti šios savaitės rezultatu. Niderlanduose dėl jūsų paminėto klausimo buvo balsuojama ir, ir balsuo, nubalsuota teigiamai buvo trijų, vos trijų balsų persvara, bet vis dėlto pasiektas, pasiekta tokia e, pergalė ir tai yra svarbu, nes Niderlandai yra tiesiog antra ar trečia e, valstybė. 160 milijardų eurų priekybos apimtis. E, tad e, Niderlandai yra vienas iš pasaulio priekybos lyderių ir kartu tvarios priekybos lyderių. Todėl ir Kanados ryšys su ICS taip žinomas. Mes dabar žiūrim, kaip tai veiks Aš susitiksiu su Kanados valdžios atstovais e, po poros savaičių, daugiau. Tada bus galima e, išsiaiškinti dėl šito tarptautinio e, teismo. Tad aš pritariu jūsų pozicijai. Pesticidų klausimas trečiųjų šalių kontekste. Mes rimtai žiūrim į šitą klausimą, į pesticidų klausimą. mes daug apie tai diskutuojam, neturim kol kas mokslinio pagristo požiūrio. Kita vertus, laikomės nuostatos, kad ūkininkai turi kartu pasitelkti alternatyvių metodų, nesvarbu, ar tai jie būtų pagrimti, pagristi mokslu ar, ar, ar kitais kokiais šaltiniais, bet jie turėtų siekti to. Ir tokiu būdu mes, aišku, iki kovo pabaigos jau sulauksim konkrečių pasiūlymų. Vartotojų saugumas yra svarbiausias dalykas kaip tikslas, kurį mes turim prieš akis, kai kalbam apie pesticidų klausimą. Ir, sakykime, dabar vėlgi e, yra dabar taikomos tokios nuostatos, kada priekyboje, sakykime, su JAV e, mes reikalaujam e, pateikti informaciją apie vieno ar kito gaminio pagaminimo būdą, šaltinius ir panašiai. O šiaip jau e, Europos Sąjungoje e, iš tikrųjų laikomasi minimalaus likučių e, ribos pesticidų ribos. TST skyrių, tai yra TSD, tai yra priekybos ir tvarios darnios skyrių ir jame numatytų e, sankcijų. Čia mes laikomės atviro požiūrio. Aišku, viskas priklausys ir nuo to, ko jūs pagėdausit, bet mano patirtis sako, kad jei laikaisi atsargumo principo, Paryžiaus susitarimo, sankcijų klausimo, tai turėtume siekti pusiausvirus. Taip, aš visiškai pasisakyčiau už tai, kad mes turėtume būti ambicingesni, darėdamėsi dėl priekybos ir tvarios darnios klausimų. Dabar dėl tam tikrų e, to vadinamojo prekybos įgyvendinimo klausimų pareigūno, tai aš parengsiu konkretų dokumentą. Ir labai svarbu, kad e, būtų aišk, numatyta aiški, aiškus vaidmuo tokiam pareigūnui. Nes padėtis yra tokia, kad mūsų mažos ir vidutinės įmonės tik tai nedidelę dalį naudos gauna iš tarptautinės priekybos. Todėl reikėtų pamastyti, E, kokių priemonių būtų galima numatyti, kad daugiau naudos gautų mažosios vidutinės įmonės, kurios sudaro 80 procentų visų mūsų įmonių. Tad e, tikiuosi, kad tas priekybos įgyvendinimo klausimų pareigūnas, jo institucija turės pakankamai žmonių, kad būtų galima užtikrinti naudą mūsų įmonėms, kad būtų geriau e, komunikuojama su visuomenė. Aš nežinojau, kad e, kinai e, grasino Švedijai, galbūt galit pateikti daugiau detalių, bet aš nežinojau šito atveju. Jeigu suteiksit man daugiau informacijos, tai galėsim toliau dirbti šiuo klausimu. Dabar dėl pasienio taršos mokesčio tam tikrų korekcijų Čia yra santrumpa <laughs> vartojama gana ilga. Bet mes jau sakėm ir kartojam, kad tas mokestis turėtų dėrėti su PPO taisyklėmis. Aišku, čia įvairiai žvelgiama į tą mechanizmą. Ponas Gentiloni e, tiesiog e, užtikrina, kad būtų tinkamai e, vertinama šitas klausimas ir čia nereikėtų skubėti, nes mes neturėtume pakengti savo pramoniai skubėdami. Bet kita vertus, taip turėtume numatyti tam tikrą CO2 kainą. Nes e, Europos žalesis kursas susijęs su būtent šiuo pasienio taršos e, mokesčio e, mechanizmu. Ir ponė Gentilonė, aš atvirai žiūriu kol kas į šį klausimą. Pirmiausia, Žinoma, reikės atlikti poveikio vertinimą e, ir galbūt vėl bus galima jūsų komitete apie tai tada kalbėtis. E, taip, e, mes turim sudarę priekybos susitarimų su 70 vieną valstybę, dabar siekiam investicijų susitarimo su Kinija, bet čia reikės išspręsti tokius klausimus kaip e, pramonės subsidijos, investicijų e, perkelimas. Labai svarbu užtikrinti vien, sąžiningas vienodas sąlygas, kad mūsų įmonės nenukentėtų. Tad mes pasinaudojam turimais mechanizmais, kad užtikrintume vienodas sąlygas, ar tai būtų uh, E, pramonės subsidijos, e, maisto standartai, aplinkosaugos klausimai. Tai visas svarbu. Aš turiu nemažai rėmėjų, mane remiančių PPO, nes 16 valstybių PPO narių pasirašė dėl daugia šalės sistemos, dėl ginčių sprendimo, E, institucijos sukūrimo kaip alternatyvos tam nepavykusiai apeliaciniai tarnybai ar kaip. Ir aš e, kovo 18 dieną lankysiuosi e, PPO, susitiksiu su šiom, šių valstybių atstovais ir matysim, ar pavyks padaryti tam tikrą pažangą per būsimą ministerinį sustikimą birželio mėnesį. Dabar dėl JAV e, tarifų numatytų Airbus įmoniai, prancūzijos įmoniai. Bet e, dar 22 valstybės narės paveikė tie tarifai dėl būtent Airbus įvykio. Mes padedam Airbus Per pastarasis savaitės aš bandžiau e, pasižiūrėti, kiek būtų galima išspręsti šitą klausimą. E, Ko baiminasi JAV, kolegos, jie baiminasi, kad mūsų, jeigu būtų numatomos sankcijos, jos nebūtų tos pačios vertės. Tai mes čia kalbam apie Airbus ir e, apie Boeing e, ir dabar norim, kad tarifai būtų panaikinti. O praėjusi penktadienį žiniasklaidoje pasirodė e, tokių pranešimų, kad tarifai padidės ir tarifai paveiks daugiau produktų, bet taip nebuvo. Ir labai gerai, kad JAV dabar uh, per tas pastarąsias dienas e, tik parodė ženklų, kad jie nori tiesiog kalbėtis šitais klausimais su mumis. Aš tikiuosi, kad nesu per daug, e, per daug optimistiškas, bet čia galėčiau paminėti ir prancūzijos vyno sektorių ir panašiai. Dabar dėl prancūzijos e, vynų sektoriui numatytų importo uh, importo mokesčių, matėm, kokios tendencijos e, vyko eksporto sektoriuje. E, eksportas dažniausia e, vyksta rugsėjį ir spalį. Aš turiu skaičių. Tai bendras tas skaičius už 19 metus yra vienas procentas vienu procentu padidėjo. Eksportas. Taip, dėl priekybos e, e, sustarimų ir e, žaliojo kurso. Priekybos politikoje mes turėtume mąstyti apie mąstyti apie, tai yra dirbdami mes turėtume atsižvelgti į žalėjį kursą, ar tai būtų mūsų pramonės strategija ar skaitmeninė strategija. Mes turėtume žiūrėti, kiek visa tai dėrės ir dera su žaliojo principo nuostatomis. Taip dabar jau PPO klausimus paminėjau, kaip jau sakiau, mes siekiam daugia šališkumo, siekiam ir siekiam mes norėtume vėl, kad grįžtų į tą daugia šališkumo erdvę JAV, bet e, dabar ta problema yra apeliacinė tarnyba, mes analizuojam dokumentus ir galiu pritarti amerikiečiams, jų išsakytų tai kritikai, kad reikėtų veiksmingesnės, geresnės organizacijos nes e, yra juk daugybė, daugybė dešimtis narių ir tikrai labai sunku pasiekti konsensusą. Šią savaitę sustikau su Indijos e, priekybos ministru ir nematau, e, kad per artimiausią laiką būtų galima pasiekti laisvosios priekybos susitarimą su Indija. 2017 metais dėrybos nutrūko ir nematau dabar jokio pagrindo įsivaizduoti, kad bus sudarytas susitarimas. Jie turėtų šiaip irgi pateikti gerų argumentų ir tada mes juos pasvarstytume. Ir, kaip jau sakiau, kad Lin Van Brandt ICS e, turėtų būti iš tikrųjų e, nepriklausomas e, veiksmingas mechanizmas. Uh... Pane Šolcai, JAV pasiūlymai e, e, grindžiami galiojančiais, suteiktais įgaliojimais. Tai reiškia, kad e, turime pakankamai ribotas galimybės susitarti. JAF mūsų paprašė imtis tam tikrų veiksmų, tačiau tai nereiškia, kad mes sutiksime su jų e, raginimais arba prašymais pakeisti atitinkamus reglamentus dėl standartų, mūsų įgaliojimai yra riboti ir mes dirbame vadovaudamiesi tais įgaliojimais. Ar mes sustarsime su Kinija iki Leipzigo aukščiaus lygio sustikimo e, rugsėjo mėnesį? Nesu taip optimistiškai nusiteikęs, nes laiko turime nedaug, o dar ir koronavirusas siaučia, taigi e, nelabai manau, kad sugebėsime susitarti iki Leipzigo sustikimo, tačiau mes darome pažangą, mes bendraudami su Kinijos atstovais. Pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip prieiga prie rinkų, žinoma, norėtume E, kad būtų į žaliai kursą įtraukti tvaraus vystimosi tikslai e, darybose dėl prekybos su trečiosiomis šalimis, tačiau ne visada tai yra įmanoma dėl deramo apdairumo ar e, stropumo. Atitinkamos nuostatos turėtų būti įtrauktas į verslo įmonių valdymo nuostatas, ypač tiekimo grandinėje. Mes čia ketiname per atmiausias kelias savaitės paskelbti tyrimų užsakytų rezultatus, o bendros išvados turėtų būti pristatytos 20 metų balandį. Dar grįšime prie šios temos, esu tikras, sako pirmininkas, antrasis klausimų atsakymų ratas, jame turėtume išgirsti 19 klausimų, tai reiškia pusantros minutės kiekvienam klausiančiajam ir nedaugiau. Trumpai ir aiškiai Irma Rodrygės Pinierė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už e, aiškiai pristatytas mintis. Norėčiau paklausti keletą dalykų, kalbėjote apie tai, kad reikia derinti prekybos ir pramonės politiką. Norėčiau žinoti, kaip atrodys e, tas koordinavimas, kaip jis bus užtikrinamas, e, nes e, šios rytis labai svarbios, siekiant pagerinti mūsų ekonomikos konkurencingumą dėl žemės ūkio. Esate puikiai susipažinę su žemės ūkio patiriamais sunkumais ir vienas iš žiausių nusiskundimų susijęs su tuo, kad abipusiškumo principas netaikomas santykiuose su trečiosiomis šalimis, <clears throat> kurios dar ir pačios kelia reikalavimus ir nesilaiko mūsų aplinkos sauginių reikalavimų, taigi abipusiškumo principas nėra užtikrinamas. Nepaisant to, e, tų šalių produkcijai suteikiama, e, suteikiamas įskirtinis sąlygos patekti į mūsų rinką dėl tvaraus vystimosi tikslų bendrųjų lengvatų sistemos ir žmogaus teisų. Šios rytis yra tarpusiai susijusios, man kyla nerimas, matant, kaip ilgai užtrunka E, tam tikrų situacijų identifikavimas, pavyzdžiui, pasienį. Kaip čia situaciją reikėtų pagerinti? Ana Kavacinį. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Manau, kad puiku dalyvauti tame struktūrinėme dialoge. Norėčiau sureaguoti kai kurias jūsų mintis. Pirmiausia, aukštai įvertindama jūsų pateiktą informaciją, džiaugiuosi kad minėjote balsavimą Niderlandų parlamente, kuris įvyko vakar, balsų persvara buvo tokia nežymi kad jeigu rezultatas būtų buvęs kitoks, tai na, e, <clears throat> žmonės gal nebūtų buvo labai patenkinti, nors ir šiaip visuomenės nuomonė buvo teigiama, kalbant apie e, tuos e, pasiūlymus, tačiau čia reikia galbūt platesnio masto informacinės kompanijos, kalbant apie prekybos ir tvaraus vystymus skyrių įtraukimo į laisvos prekybos sustarimus, tai tokios galimybės yra ribotos, tačiau parlamentas paragino komisiją atitinkamus skyrius įtraukti, kaip ketinti tą padaryti. Aš taip pat labai aukštai vertinu jūsų ketinimus įtraukti kovą su klimato kaita į būsimos priekybos sustarimus. Galbūt galėtumėte paaiškinti, apie kokius sustarimus čia mes kalbame. Man tai reikštų ir e, tuos prekybos sustarimus, dėl kurių dabar yra deramasi, tačiau darybos, dėl kurių dar nesibaigė, <clears throat> pažiūrėjau, Australija ir Naujoje Zelandija. Dar norėčiau trumpai grįžti prie pesticidų temos. Šį klausimą jau uždavė du kolegos. Pilietinė visuomenė prašo daugiau informacijos apie tai. nes panašu, kad JAV, Brazilija, Kanada daro jums suspaudimą e, sumažinti pesticidų ribas tam, kad gautumėte tam tikrų nuolaidų prekybos susitarimuose. Aš noriu būti tikra, kad e, darybose su JAV nekalbama apie pesticidų ribų mažinimą. Marifaela, ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Nu, džiaugiuosi e, jūs čia matydama, tikiuosi dažniau pas mus atvyksta į mūsų komiteto posėdį. Tarptautinės prekybos ateitis nėra užtikrinta, šią savaitę jau matome, kad parama prekybos sustrimams nėra didelė, mūsų laukia nauji iššūkiai. Todėl labai svarbu tinkamai pristatyti prekybos sustarimus ir atremti šį labai rimtą iššūkį. Vakar Niderlandų parlamento antrieji rūmai balsavo už e, CETA susitarimo ratifikavimą, nedidelė balsų persvara buvo pritarta, tačiau visuomenės palaikymas tikrai šiam sustarimui nėra didelis ir nėra aišku, ar pirmieji parlamento rūmai šiam sustarimui pritars, ar e, <clears throat> galite mums pasakoti apie tai, kokiu veiksmu imstis, jeigu viena iš valstybių narių balsuos prieš sėtą susitarimą ir kokį poveikį tai, toks balsavimas turėtų pačiam susitarimui. Ir kaip jūs vertinate Europos prekybos politikos ateitį? Nes manau, kad e, šiuo metu Mm, tikrai yra tas metas, kuo mes, mes galime įsitikinti, ar tarptautinė prekyba galės pagerinti patį pasaulyje. Dar paskutinis pastebėjimas yra susijęs su uh, lyčių uh, lygybės užtikrinimu busimuose tarptautinės prekybos sustarimuose ir turite kokį nors idėją, kaip tą padaryti. Sena begindama. Ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Aš e, kalbėsiu itališkai norėjau e, kreipti dėmesį į JAV keliamas problemas. Mm, jos reikia siekti numaldyti tą JAV agresyvumą priekybos politikos srityje. Norėčiau sužinoti, kaip tą ketiname padaryti, kaip ir kitiems man kyla uh, nerimas dėl maisto produktų saugos, pesticidai jau buvo nekarta paminėti. Norėčiau paklausti, ar be pesticidų galima um, būtų uh, pradėti diskutuoti ir apie skalbiklius uh, arba mėsą apdaroti naudojamas cheminės priemonės. Žinome, kad e, e, JAV e, Europos nustatytas taršos normos, pesticidodama normos vertina kaip tam tikras su prekyba nesusijusios kliūtis. Ar galima būtų čia pakeisti kaip nors JAV poziciją? Taip pat komisija norėtų sumažinti muitų tarifus kai kuriems JAV produktams, ar tai turi ką nors bendro su JAV daromu spaus, spaudimu. Pons Morel, mes siekime savo veiksmais užtikrinti didesnį tvarumą, tačiau komisija vertina ES metinės prekybos politikos ataskaitą ir matome, kad mūsų laisvos prekybos susitarimai mm, nėra į juos įtrauktos tinkamos nuostatos dėl socialinių teisų, nenumatoma to padaryti ir e, ateityje, e, nei aplinkosauginių nuostatų e, neketiname įtraukti, mes dabar derame su Indonezija su Australija, kuriuose aplinkosauginės situacijos yra tikrai katastrofinės. Taigi Manau, kad jūsų politika čia yra pakankamai trumparegiškas, bandote pasakyti, kad viskas yra gerai. Aš taip nemanau ir baigdamas noriu paminėti JAF, akivaizdu, kad JAF šiuo metu vykdo e, labai agresyvę e, politiką e, pritaiko sankcijas, pavyzdžiui, europinėms įmonėms, kurios prekiauja su Iranu. E, taiko sankcijas europinėms įmonėms, kurios dalyvauja gyvendinant e, Nord Stream 2 e, projektą, jos nieko bendro neturi. Su JAF šie projektai ir šios įmonės nusveikia Europoje, taigi komisijos nariai, manau, kad jūs pernelik užtikrintai jaučiatės, galbūt reikėtų mums siekti, kad kiti Europą labiau gerbtų, ponė Brikmo. Kelis klausimus noriu užduoti. Pirmasis būtų susijęs su žmogaus teisėmis. Minėjote, kad bendrų lengvatų e, sistema Kambodža iš dalies neturėtų būti taikoma arba atšaukiama atsižvelgiant į žmogaus teisų padėtį šioje šalyje, nepaisant to, kad pažanga buvo pasiekta, vis tiek padėtis išlieka pakankamai sudėtinga ir uh, Prisimenant paskutinėsios diskusijas dėl e, laisvos prekiaus sustarimo su Vietnamu, norėčiau supaklausti, kokius kriterijus e, komisija galėtų pritaikyti, vertinant žmogaus teisės e, busimųjų prekybos sutarčių sudarimo ir pasirašymo kontekste, siekiant palinkti situaciją tarp skirtingose šalise ir kaip ketina įtraukti EIVT šios procesus, kadangi EIVT dėl Vietnamo taip pat yra paskelbusi nemažai pareiškimų, kaip jūs ketinate taikyti visiškos netolerancijos mechanizmą vaikų darbui atitinkamose šalise. Dar vienas klausimas yra susijęs su lyčių lygybė priegybos, prekybos kontekste e, komisija yra įsipareigojusi atsižvelgti į lyčių lygybės aspektus, atlikti atitinkamus poveikio įvertinimus, pasirašant būsimos laisvos prekybos sustarimus. Paskutinis klausimas susijęs su tuo, kad gruodžio mėnesį taksonomijos reglamentas buvo patvirtintas Europos žalesis kursas ir e, siekiant e, suderinti čia visus veiksmus tarpusavį ir jūs nemanote, kad prekybos laisvos susitarimai gali taip pat atitinkamai e, prisidėti ir prie tvaraus vystimas. Ir dera su mūsų tvaraus vystimas užtikrinimo siekiais, ponas Andrius. Ačiū pirmininkai. Sveiki atvykę komisijos nariai, mano klausimai būtų susijęs su diskusijomis tarp ES ir Junktinės karalystės dėl Šiaurės Airijos. Kaip žinote, Šiaurės Airijoje taikomas specialus protokolas ir, ir Šiaurės Airija patenka į e, beprecedentinę padėtį. Kalbant apie santykius su trečiosiomis šalimis, noriu paklausti, ar e, e, atkreipiamas dėmesys būtinybė užtikrinti Šiaurės Airiją galimybę pasinaudoti busimosiamis laisvos prekybos tartimis tarp es ir kitų šalių. Ar galvojama apie tai, kad būtų užtikrinti šios arijos interesai. Derantis dėl būsimų laisvos prekybos susitarimų atsižvelgiant į politinės ekonominės aplinkybės, e, e, galimus kreipimusis į Teisingumo teismą dėl šio teis, protokolo skirto Šiaurės Airijai e, taikymo dėl bendros elektros energijos rinkos Airijos saloje, kokių mechanizmų būtų galima kokius mechanizmus būtų galima pasitelkti, jeigu e, kokia nors valstybė narė e, neratifikuotų susitarimo tarp ES ir Junktinės karalystės iki 22 metų gruodžio 31 dienos. Numatytas koks nors specialus mechanizmas. Pone Šrainė Markers dabar užduos savo klausimą. Ačiū pirmininkė. Vienas mano klausimas susijęs su prekybos darybomis su, su Junktinė karalystė. Daug įvairių žinių sulaukėme iš Junktinės karalystės susijusių su laisvos prekybos sustarimu, su ES ir e, su jos siejamais lūkesčiais Junktinė karalystė tikisi, kad e, šias rytie galės priminėti savarankiškai įstatymus ir kas atsitiks, jeigu uh, E, Junktinė karalystė nesilaikys laisvos ir atviros konkurencijos taisyklių. E, ir galima tikėtis, kad e, JAF įmonės pradės teisinius ginčius ar galėtų pradėti su europinėmis įmonėmis ir ar komisija įmės kokių nors veiksmų, kad tos situacijos būtų galima išvengti ir ar komisija uh, mano, kad su Junktinė karalystė būtų galima daryti dėl prekybos panašiai kaip su Kanada ar kitomis šalimis. Dar vienas klausimas susijęs su, su uh, e, prekybiniai santykiai su JAV, tai čia galima vadovautis taisyklė arba posakiu, kai du peršas trečias laimi, tai galbūt tas trečias galėtų būti Kinija, e, nežinau, ar dar vis įmanomas atviras dialogas su JAV ir ar e, yra kokiu nors pokyčių viešųjų pirkimų rinkose. JAV pusėje, žinoma. Panas Zahradil. Ačiū. Norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiai kolegai, nes jį uždavė vieną iš klausimų, kuriuos aš taip pat norėjau užduoti dėl ES ir e, Junktinės karalystės e, busimųjų priekybos darybų Taigi man liko tik tai vienintelis klausimas dėl Kinijos. Aš įdėmiai klausiausi uh, pono Borelio kalbos praėjusią savaitę per saugumo konferenciją Münchenė. Ir jis ten kalbėjo apie tai, kad uh, didėja takoskirta tarp JAV ir Kinijos ir Europa ne, turėtų stengtis nepatekti į <clears throat> E, tą konfliktą sukūrį priekybinio tarp JAV ir Kinijos, kaip komisija ketina to išvengti, turint omenyje investicijų apsaugos sutartį ir kita vertus dėl koronaviruso, manau, e, dėrybos su Kinija taip pat galėtų patirti atitinkamą įtaką. Paulo de Castro dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, komisarė Haugan. Jūsų strategija e, dėl santykių su JAV veikia e, ir, aišku, kyla daug susirūpinimo ūkininkams ir maisto pramoniai Europoje, nes prieš kažkiek laiko jie dar tarsi buvo panikoje, o dabar jie tarsi nusiramino ir e, tikimasi, kad labai greitai bus pasiūlyta PPO strategija ir bus taikomi muitai. Toliau dėl deleguoto teisės akto dėl Kambodžos, jūs jau apie tai užsiminėte, čia yra kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus, tačiau tame produktų sąraše nėra ryžių, o tai mums kelia susirūpinimą, nes mes žinome, kad apsaugos nuostata e, baigs galioti 2021 m. sausio mėnesį, todėl mes norime, kad prie šio deleguoto teisės akto būtų pridėtas kom, bent jau komisijos paaiškinimas, jeigu, kad jeigu e, ir toliau bus tokia pati padėtis rinkoje, tai bus ta apsaugos nuostata prailginta. Todėl mes kitaip nesuprantame, kodėl ryžių nėra. E, tome sąraše. Dėkoju, e, sako ponas Winkler, dėkoju komisarė už nu, e, diskusiją su jumis. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl Kinijos ir norėčiau pakomentuoti dabartinę situaciją ir koronavirusą. Man, mūsų kolega Šolcas e, jau uždavė klausimą dėl Leipcigo susitarimo ir e, man atrodo, čia esminis klausimas yra ne laikas, o kokybė. Ir mes čia turime kalbėti ne apie galutinį terminą, o apie turinį. Ir e, yra sustarimas tarp JAV ir Kinijos. Kaip tik vakar Žemės ūkio komitete mes kalbėjome apie įmanomus ryšius e, dėl susitarimo tarp JAV ir e, ir Kinijos ir kaip tai įtakos mūsų geografinių nuorodų e, nuostatas. T taip pat e, mes e, turime 16 valstybių narių, e, kuriuose e, galioja ta nuostata ir ar jūs bandote dėl to dėrėti su Kinija? Javier Moreno. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Norėčiau padėkoti e, komisarui. Kaip e, CETO susitarimo pranešėjas parlamente, norėčiau pasakyti, kad mes pagaliau sulaukėme geros žinios, kad Niderlandai pritarė CETA susitarimui, tačiau kokie dabar yra tolimesni žingsniai, tai yra labai svarbu. nes e, tai kas labiausiai matoma Europoje ir jaučiama Europoje, tai yra susitarimas su Kanada. Ir tai yra susitarimas, e, kuris duos naudos abiems susitarimo šalims. Tai tokia vadinamoji win-win situacija. Aš kalbėjau įvai, su įvairių lygių Kanados atstovais ir mane jie patikino, kad Kanadai taip irgi duos, tai irgi duos naudos. Taigi kokie būtų toliau kiti mūsų žingsniai, kad mes gautume tuos uh, naudo, tos naudos. Toliau kitas klausimas susijęs su e, e, tuo, kad yra tam tikrų įmonių, kurios bendradarbiauja su Kuba ir būtų svarbu, kad komisija gintų interesus. Dėkoju toliau ponė Dali, dėkoju, man visuomet labai malonu matyti komisarą ir girdėti jo um, komentarus dėl skaidrumo. Ir dabar norėčiau užduoti klausimą susijusi su Mercosur, nes tai, kyla, e, tai kelia bejonių daugeliui ES piliečių e, komisija derasi dėl bendrųjų nuostatų, dėrėjosi praėjusią savaitę e, ir kaip čia yra su viešaisiais pirkimais ir kokia yra politinė nuomonė, ar ir dabar bus kalbama, e, deramasi dėl toltimesnių skyrių, jeigu jūs dėrėsite dėl tolių, tolimesnių skyrių, tai kokie tai, tai bus skyriai. Toliau dėl to, kas buvo pasakyta dėl JAV mes neturime tikėti viskuo, kas rašoma laikraščiuose, bet iš tiesų buvo labai daug pasakyta ir iš tiesų jūs turėtumėte e, labiau tai pakomentuoti šiam komitetui, nes kalbant apie tas atsargumo nuostatas, kurias, kurios yra taikomos apie e, e, atitinkamas priekybinės kliūtis, jūs turite tai pakomentuoti ir kaip, kaip čia galios tiek sveikatos apsaugos, tiek aplinkos sauginiai standartai. Tai tiek būtų. Ponas Hansen, dėkoju. Aš pabandysiu neviršyti savo laiko. Dėkoju Jums, komisarė. Norėčiau uh, E, paklausti dėl dvišalio investicijų susitarimo su Taivanu, ar yra pasiekta kažkokios pažangos ir ar tai yra susiję su dėrybomis su Kinėje. Tai aišku, toksai yra labai e, gudrus klausimas, klastingas klausimas. Ir toliau e, dėl investicijų apsaugos mechanizmo, ar yra kažkokios pažangos, kas vyksta taryboje, ar yra kažkokios diskusijos, ar, ar bandoma judėti į priekį. Ir trečias mano klausimas Aš esu šio komiteto pranešėjas dėl ateities santykių su Junktinė karalystė ir priekybos susitarimu ir aš e, nustebau praėjusi pirmadienį išgirdęs e, kalbą e, Edmund Burke kalba ir, ir Jūs, kaip žinote, kaip ir aš turbūt, kad jis yra airis, bet ne dėl to noriu paklausti, aš noriu paklausti dėl paties proceso. E, norėčiau paklausti, kaip vyksta dėrybos, dėl kokių temų. Ir mes girdėjome, kad taryba norėtų išplėsti tų dėrybų aprepti. Dėkoju, turiu ponas Kelė. Dėkoju, ponė pirmininkė sako ponas Kanas. Dėkoju, ponė komisarė, dėl tarptautinės priekybos ir mm, išorinės dimensijos norėčiau užduoti keletą klausimų. Tas e, vienašališkumas ir muitai, e, kuriuos grasina įvesti Trumpo e, vyriausybė. Kaip e, komisija žada į tai reaguoti, ypač į ir į, į tas valstybės, kurios bando e, apmokestinti stambes įmonės ir kaip komisija vertina šią situaciją. Toliau dėl vidinės grėsmės buvo pasakyta, kad mes norime pasiekti subalansuoto reglamentavimo. E, aišku, jeigu žaidžiant futbolą mes turime taisyklę ir jeigu vienas taisyklės, galiančios taisyklės ir jeigu kažkas iš futbol, futbolininkų pradeda žaisti rankinį, tai tuomet tarsi yra stabdomas žaidimas, nes yra taikomos skirtingos žaidimo taisyklės. E, taigi kaip e, tokios taisyklės galioja e, e, Europos Sąjungoje. E, Mes kalbame apie žalį kursą, tarptautinę prekybą ir kai, kai, kokią įtaką tai turės e, e naujiems prekybos sustarimams ir, tam, nau, ir e, dėl, dėl, tiem sustarimam, dėl kurių de, deramasi. Pone Hubner, dėkoju, ponė pirmininkė. E, man atrodo, komisarė, jeigu jūs norėtumėte. E, kad tas pasienio anglės dioksido mokesčio mechanizmas nebūtų e, jį žiūrima kaip ir mokestį, jūs turėtumėte pasidalinti kompetenciją su kitais komisijos skyriais ir e, kai kada galbūt reikia tiesiog ramiai pagalvoti ir ar komisija dabar bando e, galvoti, kokios bus pasiekmes ir kokios bus, kokie bus teisiniai iššūkiai su tuo susiję. Ponas Keli. Mm, uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui uh, Haugan už jo komentarus dėl saugumo. E, yra labai svarbu, kad jūs esate, kad jūs esate e, skaidrus komisaras. Ir aš norėčiau dabar koncentruotis į tas rytis, dėl ko aš esu pranešėjęs. 2023 metais baigia galioti e, pre, preferen, bendrųjų lengvatų sistema ir e, kaip jūs vertinate, kas, kas bus daroma ir kaip bus e, bandoma gerinti aplinkosauginius standartus. E, Toliau dėl laisvos prekybos susitarimų man. E, džiugu, kad e, parlamentas balsų daugumą nubalsavo už susitarimą su Vietnamu. Man kyla klausimas, kas bus su e, susitarimu su Indonezija ir galbūt galėtumėte pakomentuoti, kas e, atsitiks artimiausių metų toje sparčiai besivystančioje pasaulio šalyje. Toliau e, ponas Kampo Sosi. E, dėkoju, aš pasisakysiu itališkai, kalbant dėl Merkosur susitarimo. E, kokių ketinimų turite? Ar atrodo, kad dabar e, viena valstybė narė arba viena vyriausybė nepalaiko šito susitarimo, tai kas tada bus, kaip jūs iš, išspręsite šitą problemą? E, nes man atrodo, kad tai yra visiškai normali situacija, nes tai yra jau neaišku kelinta, kelinta, kelinta susitarimas, kuris kelia tokį konfliktą tarp mūsų standartų ir žemės ūkio ir tai kelia. E, mūsų vartotojų susirūpinimą, galbūt turite padalinti tą e, e, susitarimą į, į atskiras dalis ir tokiu būdu apeiti mūsų e, viešą interesą toliau dėl susitarimo su Kinija. Ar jūs norite, e, ar jūs ketinate geriau išanalizuoti, e, ką, kokią įtaką tai turės Europos eksportui į, Kina, į Kiniją ir e, Ir e, atrodo, kad Kinija dabar ketina e, pirkti daugiau Amerikos e, Amerikoje pagamintų produktų. Ar jūs bandysite kelti šitą klausimą PPO, nes tarsi tai prieštarauja PPO taisyklėms? Ir ar jūs Ženevoje kažką apie tai kalbėsite? Labai ačiū, ponė komisarė, už tai, kad atvykot, už tai, kad pakalbėjot. Uh, Keletą dalykų norėčiau paminėti. Pirmiausia, ginčių susijusių su Airbus. Taip, aš suprantu, koks nerimas yra apėmęs aviacijos sektorių ir suprantu jūsų užmojus palaikyti konstruktyvų dialogą. Tačiau ponas Trumpas tiesiog tarsi kurščias. kurčias. Mes turėtume apsaugoti savo interesus ir mes, jūs turit kartu mūsų paramą. Dabar Dėl IENC jūs paaiškinot komisijos, e, komisijos ambicijos, tačiau ko jūs konkrečiai tikitės iš tos būsimosios ministerijos, e, ministerinės konferencijos? Kinijos klausimą paminėjo jau ne vienas kolega, labai gerai, kad uh, Dabar jau bus pasirašytas susitarimas tarp Kinijos ir JAV, jame atsispindės e, intelektinės nuosavybės klausimai, e, bet kaip jūs užtikrinsit, kad e, būsimas susitarimas bus įgyvendintas? Labai ačiū. Matot, kad mūsų komitete yra daugybė. Mm, narių, kurie išmano mūsų aptariamus klausimus, kurie e, turi aiškias pozicijas ir dabar jums žavus darbas atsakyti per dešimt minučių į visus tuos klausimus. Bet suprantama, mes lankstus, jei reikės daugiau laiko, tai tiek to. Taip, dirbdamas žemės ūkio klausimais, aš jau įsigudrinau, iš, iš, iš, išplėtojau tam tikrus metodus. Dabar komisaras Breton atsako už pramonės politiką, bet mes dar palaikom nuolatinį dialogą prieš tiesiog pateikdami pramonės politiką ir jos dėrėjimą su Europos žaliuoju kursu ir, be aišku, priekyba. E, priekyba čia užima svarbu vaidmenį žalės, žalėsis kursas yra ir galimybė, nes turiu galvoje e, bus galimas e, galimų technologijų kūrimą, e, naudą vartotojams, mūsų produktų tvarumo klausimus. Tad aš esu tikrai tikras, kad mes einam gerą kryptimį. Taip, dėl standartų abipusiškumo yra klausimų. Mes jau nemažai dirbom norėdami pašalinti netarifinius barjerus, kuriuos stato JAV mūsų Europos e, įmonėms e, pasiteldamos politinius, o ne mokslo e, argumentus. Bet e, mes vis dėlto esam tikri, kad produktai įžengiantis į ES rinką atitinka ES standartus ir tikrai valstybės narės e, atlieka kontrolę, turi priemonių užtikrinti tokią nuostatą. O dabar tie tokie neigiami veiksmai iš JAV pusės, tai irgi daugiau ideologinio pagrindo. Aš nepritarčiau jūsų išvadai dėl CETA susitarimo, žinau, kad jūs prieš jį, bet galiausia labai esu patenkintas rezultatu Nes dar prieš kelias savaitės mes tikrai nesitikėjom tokio teikiamo rezultato. Mes tikrai nesitikėjom, kad Niderlandai balsuos už. Na, o dabar, e, kai iš tikrųjų bus paskelbta šito sustarimo, paskelbtas turinys, tai tikrai žmonių nuogastavimai e, išsklaidyti bus dėl priekybos ir darnios, darnaus vystimosi e, skyrių tai iš tikrųjų yra dabar e, nuostatos, kurios e, įgyvendinamos. Aišku, kai kuriais klausimais tiesiog nenueinama tiek, kiek mes norėtume, bet kita vertus mes pasiekiam rezultatų ir čia būtų galima paminėti konkrečių pavyzdžių, Kita, dar toks pavyzdys e, Kambodža, čia prie jo prieisiu dar atskirai. Bet vis dėlto, jeigu mes tikrai rimtai sudarinėjom susitarimus, tai tikrai galim toli nueiti. E, Sakykime, Merkosūro atveju atsargumo principas, e, Paryžiaus susitarimo nuostatos, Brazilija priešinusi Ir e, kraštutiniu atveju mes galim net ir suspenduoti susitarimą dėl ateities susitarimų. Tai paaiškinsiu. Tik tais atvejais, kai mums bus suteikti įgaliojimai dėl būsimų susitarimų, jūs žinot padėti, kokia buvo ryšim su JAV. Tad kalbant apie ateities priekybos susitarimus, tai visada iškils Paryžiaus susitarimo klausimas. Antai Australija, Naujoji Zelandija, matėm tokius pavyzdžius ir negalim pakeisti taisyklių dėrybų e, viduryje. Tad Paryžiaus susitarimas bus bet, kokios, bet kokių dėrybų dėl bet kokios prekybos sutarties esminis elementas. Bet čia komentaras pasakytas. Nežinau, aš čia išdėstau tam tikrą poziciją, suprantu, kad jūs su manim nesutinkat. Bet, kaip jau sakiau, ateities priekybos susitarimai įtrauks Paryžiaus susitarimo nuostatas. Dėl vienodų sąlygų, sąžiningų sąlygų diskusijose su JAV. Mes tikrai nenusileisim ir mes nekeisim savo taisyklių, ar tai būtų patogenai, ar GMO produktai. Jei, e, sakykime, bus deramasi dėl galim, dėl tam tikrų dalykų, kurie grėstų pakeisti mūsų nuostatas, tai tam sakysim ne. Dabar priekyba yra visų, visų mūsų atsakomybė. O jeigu jūs už priekybą, tai jūs turit kalbėti apie ją, apie jos galimybę žmonėms. Mes turėtume aiškinti priekybos teikiamą naudą ir jeigu žvelgiam tam tikrų problemų susijusių su priekyba, apie tai irgi turėtume kalbėti, nes mes visi turim atlikti savo pareigą kalbant apie priekybą apskritai ar apie priekybos susitarimus, tas pasakytina ir apie ką tik įvykusius rinkimus Niderlanduose, nes matėm, kad ta dezinformacija, kurios ten buvo papilta, nepasiteisino. Aš čia dabar nesileisiu e, šiaip į e, hipotetiškus spėliojimus dėl būsimų sustarimų taryba dėl to spręs. Dabar dėl dėl bendrosios Taip, dėl mm, lyčių lygybės e, klausimo priekybos susitarimuose. Tai e, lyčių lygybės klausimas e, yra vadinamosiose priekybos ir tvarios, tvaraus vystimosi skyriuose nuostatų mes visada laikomės, mes e, visada už tai pasisakom. Daug klausimų buvo pateikta apie mūsų ryšius su JAV ir pasistengsiu bendrai atsakyti į tuos klausimus dėl JAV. Aš tikrai dedu pastangas, kad nuraminčiau amerikiečius ir uh, tai, tai antai susitikęs su jais praėjusi penktadienį, buvau susitikęs e, ir e, tiesiog norėdamas nuraminti, mes 30 dienų sustabdėm tarifinius barjerus, aš išdėščiau mūsų poziciją, paaiškinau, ko mes norėtume. Bet e, vėlgi, kalbant apie pesticidus ar herbicidus, uh, ar, ar kitus dalykus susijusius sveikatai ir panašiai, tai mes tikrai nežeminam mm, savo standartų. Aš noriu išsklaidyti tas, tą dezinformaciją. Na ir Taip, mes veikiam mums suteiktų dėrybinių įgaliojimų pagrindų, o ne už uždarų durų. E, darbai prasidėjo dar komisijos pirmininko e, Junkerio e, laikais, tai yra e, visi tie santykių pablogėjimas su JAV. Tai buvo pasirašyti tam tikri dėrybiniai protokolai ir dabar laikomasi jų nuostatų. Bet nesutinku su ponių Manuelo, kad esą susitar, dėl susitarimų daro ir amasi už uždarų durų. Taip nėra. Indonezijos klausimas. Buvau susitikęs vakar su Indonezijos užsienio reikalų ministru ir aiškiai pasakiau, kad kol neišspręsim tvarumo klausimų, nepavyks sudaryti susitarimo. Tiesiai šviesiai pasakiau, ministras tą suprato, yra darbo grupė, kuri dirba e, šiuo klausimu ne vien su Indonezija, bet ir su kitomis Azijos valstybėmis. Tad e, taip, reikia susitarti dėl tų referijų, e, tai yra dėl lengvatinių tarifų ir tada jau bus galima pradėti realų darbą. Kol neišspręsim šito klausimo su Indonezija, tai Malazijos reikalai nepasistumės į priekį jūs klausėt panašiai ir Australijos atveju, tai, tai irgi galiu pasakyti panašiai, kad jeigu nepasieksim to, ką turėtume pasiekti pagal suteiktus dėrybinius įgaliojimus, tai nebus sustarimo. Kambodžos klausimą e, iškėlė ponas De Castro ir kiti. Labai paprasta. Jei e, taip, dabar e, Kombožos vyriausybė turi imtis veiksmų, kurie, kurie atitinka mūsų susidaryt, tai yra sudarytą susitarimą. Uh, E, ir jeigu sustarimo nesilaiko e, Kambodžos vyriausybė, tai tada reikia iš mūsų pusės imtis veiksmų ir mes tokių veiksmų ėmėmės. Tai yra laikinai sustabdėm lengvatinių tarifų taikumą, taikymą. Ir tikimės, kad Kambodžai tai sureaguos, kad patenkins mūsų lūkesčius dėl žmogaus teisų laikymosi, kitų klausimų. Jūs paminėjot ryžių klausimą. Žinau, kad Italijai tai jautrus klausimas. Kodėl ryžiai neįtraukti tarptų produktų, kuriems panaikintos laikinai e, lengvatin, panaikinti lengvatiniai tarifai? Pagal GSP reglamentą ten, pagal tam tikrą nuostatą numatyti, numatyti saugikliai. E, saugikliai tokie, kaip e, kad negalima, mm, negalima e, atšaukti lengvatinio tarifo tuo atveju, jei prekiai, kuri lab, susijusi su gyvybiniais šalies interesais. Ir kartu uh, vėlgi ten yra nuostatų tam tikras niuansas. Mes labai pasigilinom į šias reglamento nuostatas ir ėmėmės tų konkrečių veiksmų, atsižvelgdami kartu ir į ryžių klausimą, kuris, kaip sakiau, labai svarbus Italijai. Ir tikimės, kad Kambodža sureaguos. Kinijos klausimu. Dabar vėl čia turėsiu paspartinti iki Leipzigo susitarimo labai vargiai bus galima pasiekti susitarimą dėl be visą kitą koronaviruso e, protrukio. Bet mes jau darom tam tikrą pažangą dėrybose su Kinija ir man labai malonu tai pasakyti. Kita vertus, dar daug, daugiau reikia e, atlikti, kaip ir JAV atveju. Brexit dar vienas platus ir daug ką apimantis klausimas. Taip, mes e, pasirašym susitarimą su Jungtinė karalystė e, vadovaudomėsi gera valia. ir dabar to susitarimo reikia laikytis. Šalis susitarimo negali vienašališkai iš jo pasitraukti, nes tokiu atveju tada būtų ir padarinių. Taip, aš mančiau, e, jungtinės karalystės ministrų e, pareiškimus dėl vienodų sąlygų ir panašiai. Bet kita vertus, mes e, tikrai turėtume e, juos e, tiesiog e, versti, kad jie laikytųsi savo duotų pažadų, bendradarbiavimo, geros valius vardu. Mes tikrai turėtume siekti, kad, JAV, kad Jungtinė karalystė įgyvendintų tai, dėl ko susitarta susitarime. Jungtinės karalystės rinka geografinė prasme yra pati artimiausia. E, šiaip jau žinau, kad Britų žiniasklaidoje e, minimas mūsų sutarimas su Kanada, Aš įsivaizduoju, kad ateinančią savaitę bus jau suteikti visi dėrybiniai įgaliojimai ir tada po to pras, kovo prasidės dėrybos, dešimt dėrybos ratų. Ir tada birželio gale e, ministras pirmininkas e, Johnsonas turės apsispręsti, reikės pereinamojo laikotarpio, vienaip ar kitaip, tada reikės susitarti iki spalio mėnesio nes e, tame procese turės dalyvauti parlamentas ir kitos struktūros. Tad šiuo atveju mes tada turėtume nustatyti tų dešimties dėrybinių skyrių prioritetus. Jei jungtinė karalystė nukryps nuo mm, ES taisyklių, nuostatų, tai daugiau bus biurokratijos, sunkumų iškylančių įgyvendinant šį susitarimą. Ir todėl valstybės narės turėtų aiškiai suvokti, kad e, šių metų e, gruodžio 31 dieną e, JAV tada jau galutinai išstos iš ES vienos bendrosios rinkos ir sausio e, pirmąją 21 metų situacija bus visai kita, turiu galvoje muitų sistemą ir kitus dalykus. Ir apie tai reikėtų aiškiai kalbėti valstybėse narėse, kad e, iš ties bus milžiniškų pokyčių logistikos, e, priekybos, kelionių, srityse. Tad e, to nereikėtų išleisti iš akių. Dėl PPO ES pateikė pasiūlymų 16 PPO narių susidomėjo tais pasiūlymais, dirba su jais. Mes sakėm, kad norėtume turėti daugia šalį, e, ginčių sprendimo tam tikrą organą. ir esam tikrai labai patenkinti tą paramą, e, kurią mes gavom. Labai gerai, kad čia ES vadovauja visam tam procesui ir daugiau rezultatų matysim birželio mėnesį. Dabar dar dėl JAV ir dalykų. Tai daugiau informacijos, e, kai turėsiu, tada vėliau pateiksiu. Dėl Taivanio klausimo. Ką galiu pasakyti apie Taivanį? Yra ryšys, e, kalbant apie Taivanį, ryšys tarp būtent mūsų santykių su Taivaniu ir, ir to susitarim, tai yra susitarimo, dėl kurio deramasi tarp mūsų ir Kinijos. Mes tikrai turėtume pasižiūrėti dar, kokia bus padėtis. Jei padarysim pažangą santykiuose su Kinija, tai reikalai pajudės e, ir e, santykiuose su Taivaniu. Dabar ponia Hubner klausė dėl mūsų santykių su JAV ir galimo susitarimo. Bet kita vertus vėl mes dabar e, vertinam to susitarimo metmenis, galimus metmenis, kurie e, aiškiai nederės su PPO nuostatomis gilinamės kol kas į tai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad taip yra, bet e, po kelių mėnesių galbūt, galbūt bus aiškiau. Ponas Keli klausė dėl bendrųjų lengvatų sistemos, e, bendrųjų lengvatų sistemos plus, kaip tai toliau e, vyks po 2021 metų. Mes dabar su parlamentu, e, kartu su interesuotomis šalimis, vertinam, kaip būtų galima tą sistemą pagerinti. Ne tai, kad čia ją reikėtų visai atnaujinti, bet pagerinti, kad ji tikrai išeitų į naudą. Claire Belly klausė dėl Merkosūro. Yra tam tikrų problemų susijusių su politiniais skyriais nes kol kas dabar visą tai reikės išversdinti į ES oficialiasias kalbas, bet kaip ir JAV atveju, mes ir šiuo atveju gali pasakyti, kad tikrai ne, ne, ne, nemažinsim savo reikalavimų ir standartų. Dėl Airbus ir Boeing mes stengiamės susitarti dėl tų dviejų bendrovių e, su JAV, bet jie atmetė. Tokia yra padėtis Bet mes vis dėlto stengiamės dabartinių dėrybų kontekste įtraukti tam tikrus įpareigojimus e, JAV pusiai. Bet tam reikia JAV politinės valios. Mes stengiamės. Gerai jau ir tai, kad e, kaip praėjusi penktadienį kalbėjusi su jais, kad jie ne, ne, netaiko ne, tų tarifinių barjerų kitiems produktams už e, Airbuso ribų. Dabar dėl žemės ūkio, tai dėl e, vynų e, sektoriaus pakeitėm tam tikras taisyklės, priedus tam, kad, tam, kad įmonės gautų galima paramą ir čia mūsų generalinis žemės ūkio direktoratas nemažai padirbėjo. Ir tai jau šiek tiek padėjo šiam sektoriui, nes mes dar kol kas nematom ženklų, kad tas sektorius būtų visiškai dabar jau tikrai iškreiptas. Galbūt Prancūzija ar kitos paveiktos valstybės irgi gali pasižiūrėti, ar būtų galima sušvelninti paramos taisyklės. Bet, bet labai gerai, kad tas susitarimas su. Tai yra geografinių nuorodų susitarimas e, jau dabar baigsis galio, jo galiojimo laikas, bet Kinija mums pasakė, kad jis dar galios iki šių metų gruodžio. Ačiū komisijos nariui už jūsų išsamius atsakymus į klausimus ir komentarus. Manau, kad e, susidarėme iškesnį vaizdą apie ES e, būsimą prekybos politiką. Galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau palaikysime ryšius ir e, komentuosime Jūsų pasiūlymus ir mūsų bendrą veiklą. So, if, oh, if anybody would leave the room, please do it quietly. And um, we switch to item 13. 13 uh, darbo tvarkės klausimas, stebėsimas grupė ataskaita. Pirmoji ataskaita yra Šveicarijos stebėsimas grupės. Prašau. Uh. EFTA šalių stebėsinos grupė, kadangi ta grupė priklauso ne tik Šveicarija, tačiau Norvegija, Islandija ir Lichtensteinas. Mūsų sustikimas vyko sausio 22 dieną. Jame dalyvavo EFTA generalinis sekretorius Andrei Getask ir pavaduotoja Hege Hoff ir Luterson. Šis susitikimas buvo skirtas e, įvertinti atitinkamo sustarimo peržiūrą, įvertinti ESFT <clears throat> tinklo e, veiklą. Europos ekonominiai e, erdvėjai 25 metų steko, EFT 6 metų sukakti e, minės išstojo iš Junkinė karalystė iš Europos Sąjungos, ji taip pat išstojo iš ir Europos ekonominės e, erdvės, todėl EFTA rengia atskirą e, susitarimą, e, bet ruošiasi ir scenarijui, pagal kurį nebūtų pasiektas susitarimas su JAV, taip pat aptarėme būsimus tarpusavio santykius su Šveicarija, daugiausiai klausimų susijusių su dalyvavimu bendroje rinkoje ir laisvų asmenų judėjimu. Šveicarijoje gegužės mėnesį vyks referendumas dėl laisvų asmenų judėjimo ir Šveicarija nepasirašys e, pagrindų sustarimą su ES, kol nebus žinomi referendumo rezultatai. Akivaizdu, kad EFTA šalims svarbiosios diskusijos dėl laisvos prekybos starties su mm, Merkosūro šalimis. Šios šalis taip pat pasiekė sutarimą, kurį dar reikia ratifikuoti ir keturiose minėtose šalise, ypač Norvegijoje ir Šveicarijoje, mažiau Lichtensteinė ir Islandija vyksta atitinkamas aktyvios diskusijos, kalbėjome apie padėtį PPO ir apie tai, kaip EFTA <clears throat> šalis pasirinko skirtingą požiūrį į arbitražinį ginčių sprendimo sustarimą. Norvegija prisijungė prie jo anksčiau. Dabar Šveicarija jau po mūsų sustikimo taip pat prisijungė. Noriu trumpai pristatysiu dvišalės darybas tarp Šveicarijos ir e, JAV dėl laisvos prekybos sustarimo, kol kas jos nėra ženkliai pasistumėjusios į priekį. Kitas stebėsinos grupės posėdis numatytas kovo 18 dieną. Žinoma, mes išsintinėsime kvietimus ir darbo tvarkę visiems e, dalyviams. Tikiuosi, kad galėsime sustikti su naujaisiais žaliųjų ir e, socialistų šešėlės priešėjais, nes ten vyko pokyčių. Ar būtų klausimų? Ne. Tuomet kita stebėsinos grupė, jūs paminėjote, ponė Vorbonai, Merkosūrą, kita stebėsinos grupė būtent ir yra skirta Merkosūro šalims, ponas Kanas dabar mums pristatys naujas informaciją. Ačiū pirmininkė, pamėginsiu kalbėti lėčiau, kad mane geriau suprastumėte. Merkosūro stebėsenos grupė. Sausio 22 dieną vyko pirmasis stebėsenos grupės posėdis, skirtas Merkosūro šalims. Pirmą kartą turėjome galimybę e, suspažinti su stačia susijusiu su susitarimu Sandra Gajena. Pone Lorenzo e, atstovavo EIVT, asociacijos susitarimas tarp ES ir Merkosūro. Ir jo prekybos skyrius buvo pasirašytas 2019, tačiau politinė dalis dar nėra ratifikuota ir pasirašyta ir patvirtinęs atitinkamus tvarkaraštis. Teisininkai dabar visas aplinkybės vertina, taip mums pranešė komisijos atstovai. Neturime duomenų apie tai, kada komisija tarybai ir parlamentui pateiks šio sustarimo galutinę versiją tvirtinimui. Tai gali užtrukti nuo šešių mėnesių iki vienerių metų, galbūt net ilgiau, priklausomai nuo aplinkybių, priklausomai nuo to, kam užduodamas šis klausimas ir kada jis yra užduodamas. Taigi, kokiu konkrečiu veiksmu galime imtis INTA komitete balandžio 29-30 domenimis yra numatomas klausimas. Norime, kad e, jame dalyvautų kuo aukštesnio rango prelegentai, kadangi žinome, jog šis sustarimas vertinamas pakankamai prieštaringai, ypač jo uh, priekybos skyrius, norime, kad diskusija vyktų atvirai, e, sąžiningai ir intensyviai. Be to, per pirmąją gegužės savaitę sustarimas su Merkosūrų klausimas bus svarstamas, kalbant apie stebėsinos grupę, tai bus reguliariai šaukiami posėdžiai, kuriuose mes kalbėsime apie konkrečius sustarimo skyrius arba specifines temas. Taigi sustarimas bus e, suskirstytas pagal atskiras temas, kad gautume kuo daugiau informacijos, kad galėtume kuo išsameu aptarti prieš priimdami galtinį sprendimą dėl komisijos teiksimo susitarimo. Ačiū kitas stebėsinos grupė skirta Marokui. Katlen Fambremt pristatys jos posėdžio rezultatus. Ačiū. Sausio 22 dieną vyko pirmasis stebėsinos grupės posėdis. Po to, kai buvo pasikeisti nuomonėmis mūsų komitete apie apie informacijos patekimo mechanizmą, kurio paprašė parlamentas prieš balsuojant dėl sustarimo dalies skirtos vakarų Saharui kadangi taksut generalinis direktoratas yra atsakingas už šį klausimą, jo atstovai mums patikė išsame ataskaitą susijusią su mechanizmais, kurios pasitelkus mūtinės tarnybos e, galėtų e, laiku ir išsame informaciją gauti dėl e, gaminių iš vakarų Saharos, kiekvieną mėnesį turėtų būti teikiamas atitinkamas duomenų suvestinės Taksut generalinis direktoratas mus patikino, kad Marokas per atinkamą sistemą pateikiamas duomenys, kurių iki šiol ne viena prekybos partnerė nebuvo pateikusi tai, kad Marokas sustabdė prekybos darybą 16 metais su Europos Sąjunga. Ir uh, <clears throat> buvo taip pat apsvarstytas ir generalinio direktorato atstovai uh, E, Mūsų informavo apie tai, kad Maroko prekybos ministras e, neseniai pateikė prašymą naujinti dėrybas, jų apriepti atsižvelgiant į ES prekybos politikos e, vertinimą. Taip pat buvo svarstytas ir es Maroko geografinių nuorodų susitarimas kuris šiuo metu yra užstrigęs taryboje, siekiant E, iš naujo apibrėžti šio sustarimo teritorinę apriepti, kadangi pirminėme variante nebuvo įtraukta vakarų Saharos teritorija. Šio susitarimo apriepti ir yra klausimų nėra, ima dėl Meksikos. Pristatys posėdžio rezultatus. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu visus informuoti apie tai, kad susitarimas su Meksika skirtas e, modernizavimui. Techninė darybų dalis baigėsi 18 metų balandį. Nuo to laiko ir per 2019 mes e, turėjome laukti Meksikos pasiūlymus susijusius su viešųjų pirkimų sistema E, Meksikos atskirose valstijose. Taip pat turime nepamiršti, kad 18 Liepa Meksikoje vyko rinkimai. Po to vyko Europos parlamento rinkimai. Žinoma, visą tai sulėtino vykstančius procesus. Ir Meksika privalo vykdyti dar vieną likusių įsipareigojimą susijusi su e, viešųjų pirkimų sistema e, ir e, valstybiniais viešaisiais pirkimais, kuriuose reikia, reikia numatyti galimybę dalyvauti ES įmonėms. Tuomet e, sustarimas bus pateiktas balsavimui parlamente. Sustarimas papildytas ne, įvairiomis nuostatomis nuo 2000, palyginti su jo variantu kuris buvo patvirtintas 2000 metais, taigi užmojai yra pakankamai platus, jie susijęs su rinkų atvirimu. Meksika dėjo daug pastangų, siekdama pagerinti darbo teisę, užtikrinti tvarų vystimąsi, prisijungė prie Tarptautinės darbo organizacijos 89-osios konvencijos. Be to, Meksika pripažino 384 e, geografinės kilmės nuorodas, e, ko anksčiau nebuvo numatyta žemės ūkio produktų srityje, taip pat teismų sistema tiksliau valst, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistema <clears throat> buvo atitinkamai uh, nustatyta Posėdėje dalyvavo skiriaus vadovas, e, atsakingas už ryšius su Latino Amerika iš komisijos, e, ponas Jorgensen. Jis kalbėjo apie būtinybę užtikrinti skaidrumą, paminėjo, kad tai yra e, politinis sustarimas, asociacijos susitarimas dėje. Ja EIVT nesutikė pakankamai informacijos apie jį, AFET komitetas atsakingas už asociacijos dalį, tačiau negavome informacijos mes apie tai, kokia yra situacija su šį, susijusi su šiuo sustarimu. Todėl reikia pabrėžti, kad skaidrumas turi priepti visas es politikos rytis, ypač pasirašant ir rengiant prekybos susitarimus. Su kurie yra su, labai svarbios asociacijos ir partnerystės sutrimų sudėdamosios dalys. Iki šiol to skaidrumo užtikrinti nepavyko. Ar būtų klausimų? E-commerce, Katlin. Toliau dėl elektroninės prekybos, Katlin. Aš nesu pranešėję šio klausimu, bet, bet pranešėjas buvo, e, buvo Nikola Danti. E, Tikėkime, kad jį dar pamatysime dabar turėtume paskirti naują pranešėją e, dėl šio klausimo, bet 28 sausio įvyko e, antrasis susitikimas stebėsenos grupės dėl elektroninės priekybos ir PPO taisyklių. Pirmoje susitikimo dalyje e, buvo ponas Kiner, kuris pristatė pagrindinę informaciją, jis yra pagrindinis dėrybininkas, o paskui buvo susitikimas su Europos vartotojų organizacijomis, kurios taip pat pristatė savo prioritetus. Ir, ir e, pagrindinis dėrybininkas pristatė visas, e, visus naujus e, dalykus, kurie įvyko dėrybose ir taip pat e, susitikimą davose ekonomikos forume ir PPO ministrų konferencijos rezultatus. Vykstančios diskusijos yra konstruktyvios, 83 šalios, šalis dalyvauja, įskaitant taip pat ir besivystančias šalis, ir tai yra daugia šalė prekybos iniciatyva. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad yra suplanuoti trys dėrybų raundai, jie turėtų įvykti pavasarį ir taip turėtų padėti pasiekti pirmosios pažangos dėl šio klausimo. Dėkoju kadangi ir komisaras paminėjo, kad yra šiek tiek pažangos dėl šio klausimo, bet turbūt nebus susitarimo prieš e, atitinkamus susitikimus. Ar yra klausimų? Nėra. Toliau dėl rytų ir pietų Afrikos e, pranešėjo pono Šrau, ponios Šauns taip pat nėra. E, Pirmosios diskusijos įvykto, įvyko sausio 28 dieną. Pagrindinė informacija pateikė ekonominių partnerysčių e, generalinio direktorato e, atstovė Cecil Bilo ir kitos dėrybos. E, kitas dėrybų raundas įvyko sausio 15-17 dienomis buvo aptartas, aptarta pažanga dėl e, tvarumo vertinimo, tvarumo kriterijų. Toliau dėl JAV. E, JAV stebėsenos grupė susitiko taip pat sausio 28 dieną ir e, dalyvavo taip pat ir ponas Haugan. E, su juo buvo pasikeista duomonėmis, nuomonėmis ir e, Mm, jis pateikė e, paaiškinimus dėl tam tikrų techninių klausimų, ką jis ir šiandien paminėjo. Toliau dėl Čilės. Taip pat yra stebėsenos grupė ir ponia Rafaela turėtų mus informuoti. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, pirmasis susitikimas įvyko sausio 29 dieną. Šitoje stebėsenos grupėje e, mums pagrindinę informaciją pristatė ponė Eva Marija Karbaleira. Yra, ji yra e, prekybos generalinio direktorato komisijoje atstovė. Jis e, kalbėjo apie modernizacijos perspektyvas dėl. E, prekybos ir asociacijos sustarimo tarp Čilės ir ES. Ir e, šitas asociacijos sustarimas nebeveikia, todėl jį reikia e, modernizuoti, aktualizuoti, dėl to, kad mes susidurėme su naujais ekonominiais ir politiniais iššūkiais ir e, e naujais santykiais tarp ES ir Čilės. Ir reik, reiktų pasiekti susitarimo dėl tarptautinių e, nusavybės teisių, dėl investicijų sistemos, dėl e, energetikos ir e, iškasenų. Ir e, šiaip galima teigiamai vertinti vykstančias dėrybas. Ir E, nepaisant to, kad jos vyko, e, jos vyko nepaisant tam tikro e, protesto visuomenės Čilyje, aš šiaip esu nusiteikusi optimistiškai ir toks bendras jausmas yra, kad šita, šitos kadencijos parlamentas turbūt sulauks šitų dėrybų rezultatų. Taigi laikykime kumščius ir tikėkime, kad taip ir įvyks. E, ir e, aš tikiuosi, kad ta modernizuota, tas modernizuotas asociacijos susitarimas padėtų pagerinti žmogaus teisų padėtį Čilijoje, ypač vietinių gyventojų padėtį. Ir tai taip pat yra įtraukta į darbo atvarkę šitas klausimas. Taip pat mes nuolat pabrėžiame, kad reikia. E, nuolat akcentuoti, kad turi būti geriau gerbiamos vietos gyventojų čia buvių teisės Čilėje. E, baland... Ir e, balandžio mėnesį turėtų įvykti toks e, kažkas panašaus į referendumą, tai turėtų būti atsakas e, vykstantiems protestams. E, Ir e, balandį, gegužę vyks kitas dėrybų raundas, kaip tik pro, po to referendumo. Taigi mes matysime tokius įdomius įvykius ir, ir tos dėrybos vyks tikrai įdomių laikų. Dėkoju, ar yra klausimų? Jeigu ne, e, tai tuomet periname prie Japonijos. Atsiprašau, yra klausimų. Na, simple información para eh, añadir. Aš norėčiau tik pateikti informacijos, kaip e, tarp, būdama e, tarp parlamentinės delegacijos e, Čilė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad spalio mėnesį per žalę savaitę buvo numatyta vykti į, Čilėje, į Čilę, bet Čilėje tuo metu vyko įvairūs įvykiai, dėl kurių mes atidėjome tą kelionę vasario mėnesį nebuvo galima surenkti tokios kelionės per žalėją savaitę, dėl to, kad e, taip pat buvo ir e, neįmanoma susitikti rūpiučio mėnesį, dėl to, kad buvo uždaryta plenarinių posėdžių salė, o dabar rengiame naują e, susitikimą, naują kelionę, atskirų frakcijų atstovai tenai vyks. E, e, bus įdomu susitikti su įvairių partijų atstovais, nes vasario 26 prasidės, e, prasidės rinkiminė kampanija dėl referendumo. Dėkoju, ponas Lačini, dėl Japonijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Stebėsenos grupė e, padėjo mums pateikti pirmąjį teigiamą įvertinimą dėl ekonominės partnerystės susitarimo. 2019 e, e, metais įsigalėjo tas susitarimas ir tai rodo naudą abiems šalims, e, tiek es, tiek Japonijos prekybos srautams, nors dabar yra gana sudėtingas laikotarpis dėl tarptautinės prekybos sistemos krizės. Komisija pabrėžia, kad šito susitarimo privalumai taip pat numatys atitinkamą bendradarbiavimą, netarifinių priekybos barjerų e, mažinimą ir e, bus ir daugiau rezultatų, kurie teigiamai paveiks e, mūsų ES ekonomiką. Taip pat reiktų atver, at, atkreipti dėmesį į tai, kad Japonijos institucijos labai teigiamai vertina e, E, įvairias e, nuostatas, e, pavyzdžiui, taksut generalinis direktoratas pabrėžė, kad buvo gerai išsiaiškinti su muitai susiję klausimai, muitų kontingentai ir komisija taip pat informavo, kad bus susitikimas pavasarį komisaro Hogano ir Japonijos priekybos ministro ir mes tikimės, kad bus pasiekta pažangos diskusijose. Taip pat mes e, palėtėme klausimą dėl to, kaip tas sustarimas paveiks MVI, e, kaip bus su tam tikromis TDO nuostatomis, kaip bus su investicijų apsauga. Ir, e, ir radžio E, liekanos maisto produktuose, ypač e, ryšim su Fukushimos e, katastrofa. Ir šita stebėsenos grupė ir toliau stebės, kaip vyksta dėrybos dėl šio susitarimo ir atitinkamai mes kelsime klausimus ir jums pristatysime tuos klausimus. Iš tiesų skamba labai gerai viskas. Ar dar kas nors turi klausimų? Jeigu ne, tai tuomet ponas Winkleris dėl Kinijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Vasario penktą dieną įvyko stebėsenos grupės susitikimas ir mes čia e, skiriame dėmesį dviem klausimams. E, pirmas tai buvo e, Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai ir darbo atvarkė 2020 metams. Ir E, čia yra numatytas taip pat svarbus ES Kinijos viršūnių susitikimas. Tai bus e, susitikimas, kuris įvyks kovo pabaigoje, tai yra reguliarus e, aukščiausio lygio susitikimas, jeigu galima taip pavadinti. Ir aišku, pagrindinis klausimas bus koronos, koronaviruso protrukis ir visos sanitarinės priemonės, kurių imtasi. Uh, o e, rugsėjo mėnesį yra numatytas specialus aukš, aukščiausiojo lygio sustarimas, jį renks Vokietija, nes jį tuo metu pirmininkaus tarybai. E, e, su Kinėje vyksta įvairios darybos dėl investicijų investicijų, dėl aplinkosauginių aspektų bendradarbiavimų. Taigi, tuose dviejose e, viršūnių sustikimuose turėtų būti aptarti ir šitie klausimai. E, kaip mm, išgirdome šiandien diskutuodami su komisaru Hauganu. E, e, šiam, šioje stebėsenos grupėje didelis dėmesys yra skiriamas geografinių nuorodų susitarimui ir e, kaip tai įgyvendinama realiai Kinijoje. Taip pat e, buvo aptartas klausimas, kaip tai galėtų įtakoti Kinijos e, Kinijos ir JAF susitarimą. E, ir mūsų susitarimą e, su Kinė dėl geografinių nuorodų. E, taip pat komisaras Hogo, Hogan pasakė, kad Agri generalinis direktoratas patikino, kad nuostatos dėl e, Kinijos ir ES geografinių nuorodų susitarimo yra pakankamai geros. E, E, toliau kita tema, kuri buvo nagrinėta sustikime, tai buvo e, dėrybos dėl ES ir Kinijos susitarimo dėl investicijų. E, ir čia yra gerų ir netokių gerų naujienų, nes sausio mėnesį įvyko du dėrybų raundai. Ir komisija vertina teigiamai mūsų kolegų iš Kinijos darbą, bet ES e turi daugiau ambicijų negu Kinija. Ir čia mes e, kalbame apie investicijų struktūrą. E, taip pat yra tokie gerai žinomi klausimai, kaip skaidrumas, pramonės parama, e, tvari plėtra ir taip toliau ir visi šitie klausimai turėtų būti e, aptarti. Jeigu situacija nepagerės ir nepagerės situacija su sveikatos apsauga ir su epidemija, tai gali būti, kad E, tas ES ir Kinijos viršūnių sustikimas kovo mėnesį vyks per videokonferenciją. Ir taip pat aš pats e, turėjau tam tikrų e, problemų, todėl negalėjau e, vadovauti tai stebėsinos grupės tam posėdžiui, todėl dėkoju kolegai, kuris mane pavadavo. Dėkoju, ar yra klausimų? Matau, kad ne, tai tuomet paskutinė stebėsinos grupė. E, Ukraina. Pone Giori, dėkoju ponė pirmininkė. E, mes įsteigėme e, tą stebėsenos grupę dėl Ukrainos vakar ir dalyvavo taip pat išorės veiksmų tarnybos atstovai. Jie mums pateikė informaciją dėl paskutinių įvykių Ukrainoje mes kalbame apie naujosios kartos asociacijos ir partnerystės susitarimą, e, kuris, e, dėl kurio yra deramasi nuo 2014 metų lapkri, lapkričio mėnesio. Ir šitas laisvos priekybos susitarimas E, e, galioja nuo 2016 metų sausio pirmos dienos. Komisija pasveikino naująją e, pono Zelenskio vyriausybę ir taip pat mano, kad dabar bendradarbiavimas yra geresnis ir dinamiškesnis. Ir komisa, komisijos atstovai pavadino dabartinės vyriausybės veiklą tokiu turbo režimu. Ir e, e, dabar bandoma įgyvendinti kompromisus, dėl, susita, dėl kurių buvo susitarta anksčiau. Paskutiniai statistiniai duomenys rodo, kad e, tikrai e, situacija yra labai gera. Prekybos srautai niekada nebuvo tokie dideli kaip 2019 metais ir prekybos e, apyvarta yra e, tikrai didelė, lyginant su 2014 metais, kalbant e, apie mūsų importą, tai yra 19,8 milijardų eurų ir tai yra 10 procentų didesnė suma negu ankstesniais metais. Kol kas pro, visas procesas dar nebaigtas, dar turime daug darbo, ypač dėl tam tikrų nuostatų įgyvendinimo. Uh, ir e, yra daug priedų e, e, ir visuomet Ukraina turi priderinti mūsų nuostatas prie savo teisės aktų. Darybose pasiekta pažangos dėl viešųjų prikimų, dėl muitų skyrių. Komisija pabrėžia taip pat eksportą eksporto e, klausimus, taip pat Taip pat aptarėme gars, e, garsų kiaulienos klausimą. Ir 2020 metais bus peržiūrėtas šitas prekybos susitarimas. E, Ukraina laukia šitos peržiūros ir pa pažiūrėsime, kas bus. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Ar yra klausimų? Jeigu ne, Tai tuomet baigiame 13 mūsų darbo atvarkės punktą ir periname prie 14. Jo Kambodžai taikomų muitų tarifų lengvatų laikino e, atšaukimo mes šį klausimą šiek tiek e, nagrinėjome, jau palėtėme E, diskutuodami su komisaru Haugan. E, taip pat e, bus deleguotasis aktas. Dabar šį deleguotąjį aktą pristatys Peteris Bercas ir Haino Marijus iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Sveikinu Jūs atvykusi, taip pat Kambodžos ambasadorius ponas Nompiset Taigi, Piteri, prašau. Thank you very much. I think um, Commissioner Hogans talked to... Labai ačiū. Komisijos narys jau šiek tiek apie tai kalbėjo, aš tik tai išplėsiu. E, laikinų lengvatinių tarifų Kambodžai atšaukimas. Tai atitinka politinės gairės, uh, E, kad būtų galima, e, kad būtų, kad svarbu taikyti priekybos nuostatas, atsižvelgiant į žmogaus teisų padėtį ir kitas nuostatas. Europos e, žmogaus teisų laikymasis yra Europos politikos kartu lengvatinių tarifų taikymo sąlyga. E, pagal viskas išskyrus ginklus sistemą. 2020 m. vasario mėnesį 12 komisija priėmė deleguotąjį reglamentą, kuriame numatomas laikinas lengvatinių tarifų Kambodžai atšaukimas. Ta pačia diena komisija tą reglamentą įteikė tarybai ir parlamentui ir mes pasiuntėm paaiškinamąjį memorandumą. Kodėl dabar ta priemonė pateisinama. Todėl, kad e, Kambodžos vyriausybė sistemingai pažeidinėjo žmogaus teisų principus, pilietinės, politinės teisės ir nuo procedūros 19 e, metų vasario mėnesį įvestos jokio pagerėjimo neįvyko. Ir komisija kartu išlaikė ir ta, tuos bendruosius bendrų lengvatinių tarifų reglamento principus. Atsižvelgiama kartu į lengvatinių tarifų reglamento nuostatas. Dabar, kai lengvatiniai tarifai atšaukiami ir pakeičiami standartiniais ES tarifais, tai, tai bus taikoma tam tikriems aparatams, kelionės prekiams, e, avaliniai ir cukrui. Tai e, sudaro maždaug vieną milijardą e, Kambodžos eksporto apimčių į Europos Sąjungą. Komisija pripažįsta, kad reikia ir toliau teikti paramą Kambodžos ekonomikai, šią ūkio diversifikavimui. Tai sudaro nemenka e, Kambodžos e, eksporto apimti, bet e, kiti dalykai, kaip tam tikra tekstilės gaminiai ir toliau laisvai, tai yra toliau judės pagal dabartinį uh, Režifą. Komisija mano, kad tas laikimas tarifų atšaukimas geriau atspindės bendrus tikslus, parems žmonės esančius tuose šalyse ir palengvins dialogą su Kambodžos vyriausybė dėl žmogaus teisų pažeidimų. Viskas įskyrus ginklus sistema iš tikrųjų davė daug naudos. Kambodžos eksportai 18 metais e, daugiau kaip padidėjo per penkerių metų laikotarpį. Dabar Europos parlamentas gavo komisijos deleguotai aktą priimtą vasario 11-ąją. Tad dabar parlamentas ir taryba turi keturis mėnesius uh, E, sureaguoti į šį reglamentą. Jeigu nebus prieštaraujama, tai tada nuo šių metų rūpjūčio įsigalios tokie e, įprastiniai tarifai. Situacija dabar atidžiai stebima, e, žiūrima, kaip laikomasi žmogaus teisų, pilietinių teisų, politinių teisų kokia buvo Kambodžos pirminė reakcija. Čia cituoju, Kambodža ir toliau nusiteikusi palaikyti ryšius su ES abipusio intereso ir pagarbos e, kontekste. Toliau susitek, susitiks ES ir Kambodžos jungtinis komitetas šių metų kovo viduryje tam, kad e, vėlgi būtų galima kalbėti apie lengvatinių tarifų gražinimą po tam tikro laiko. Ir komisija tikisi, kad Kambodžos vyriausybė laikysis įsipareigojimų, laikysis e, žmogaus teisų, darbo teisų konvencijų nuostatų. Labai ačiū. Ačiū, ponas Marijus. Europos išorės veiksmų tarnyba mm, rimtai neramina pilietinių ir politinių teisių padėtis Kambodžoje. Per pastaruosius keliarius metus matėm, kaip tos teisės pablogėjo, matėm, kaip sumažėjo politinės opozicijos, žiniasklaidos, pilietinės visuomenės galimybė veikti. Ir todėl laikinas lengvatinių tarifų Kambodžai atšaukimas tai buvo paskatintas dėl Kambodžos vyriausybės e, išpolių prieš pilietinę visuomenę. Ir čia cituoju e, ataskaitos e, tam tikras vietas. Tokie veiksmai, kaip tai Kamsoka opozicinės partijos pirmininko sulaikimas ir kartu buvo padarytos pataisos Kambodžos politinių partijų įstatymę. Situacija nelabai pasikeitė, iš esmės nepasikeitė, kai du, nuo 2019 metų vasario mėnesį, kai buvo paskelbta apie laikinų lengvatinių tarifų atšaukimą. Uh, E, teisinės, tai yra pilietinės ir politinės teisės ir toliau varžomos opozicinių partijų veiksmai, žiniasklaidos veiksmai e, apribojami, dominuoja vyriausybinės institucijos. Tad e, Kambodža de facto išlieka viena partinė valstybė, kurioje nėra parlamento. Tad e, visų e, savivaldybių tarybų prerogatyvos e, buvo per, tiesiog per, atiduotos valdančiosios partijos funkcionieriams. 19 metų lapkritį Kemsoka buvo paleistas iš namų arešto, tačiau baudžiamieji įkalčiai neatšaukti. Jis negali išvykti iš šalies, negali užsiimti jokią politinę veiklą. Jozefas Borelis buvo susitikęs Madride e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį su Kambodžos užsienio reikalų ministru ir tą progą jis pakartojo, kad Kambodža ir toliau turi imtis veiksmų tam, kad būtų galima atkurti demokratinę opoziciją. Gerbimieji parlamento nariais, turiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau dirbsim su Kambodžos vyriausybė, mes ir toliau kartosim, kad e, Kambodža turi e, eiti demokratijos procesų, e, pilietinės visuomenės dialogo keliu ir įtraukios visuomenės e, keliu. Hautala. Ačiū, ponė, iš komisijos ir e, išorės veiksmų tarnybos. Mes jau turėjom progos pasikalbėti apie šį komisijos sprendimą. Maničiau, argumentai, kuriais komisija vadovavosi, yra tikrai tvirti komisija turi dvigubą tikslą šiuo e, teisės akto pasiūlymu. Tad laikinas lengvatinių tarifų atšaukimas yra teisinga priemonė. Mes neturėtume priešintis šiam deleguotajam aktui. Kambodžos e, vyriausybė gali e, atsižvelgti į tai, kad šio deleguotojo akto įsigaliojimo data yra rūpjūčio 12-ąją, tai gal toje aplinkybė gali įtikinti vyriausybę e, pakeisti poziciją. Turiu porą klausimų. Čia gal regioninėje priekyboje yra tam tikrų pasikeitimų, bus. Ir dabar du dalykus turiu galvoje dabar pasirašius e, priekybos susitarimą su Vietnamu, tai čia vėlgi atsiveria galimybės. Ar atsižvelgia komisija į tą aplinkybę, kad Kambodža dėl to tada gali sustiprinti priekybinius ryšius su Kinija dėl būtent jūsų sprendimo? Dar noriu žinoti, ar teisės į žemę klausimas čia irgi suvaidino tam tikrą vaidmenį, nes juk e, Europos parlamentą ir e, Europos Sąjunga neramino, neramino e, vadinamasis to krūvino kraujo klausimas. Tad tokie būtų mano klausimai, o šiaip ačiū komisijai už nuodugną nuodugnų gerą darbą šiuo klausimu ir tikiuosi, kad ne per kad gana greitai mes toliau išgirsim iš komisijos informacijos apie konkretesnius planus. Ponas Keli. Tikrai labai, labai apgailęs stautina, kad teko imtis tokio žingsnio Čia dabar Jozefas Borelis ir, ir čia kiti jau minėjo, kad, kad reikėjo vis dėlto priimti tokią priemonę. E, žmogaus teisų e, ir politinių teisų laikymasis tai turėtų būti tikrai e, tiesiog dalykas, dėl kurio nebūtų galima dė, iš naujo dėrėtis. Žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, darbo teisės, žmogaus teisės su didžiuliais trūkumais šioje šalyje ir tai nepriimtina. Kambodžos vyriausybei buvo suteikta progų pakeisti poziciją. Ir todėl komisija taip užsimojusi dirbti su Kambodža, stebėti padėtį ir tikimės, kad tai duos e, realių pokyčių tokie sektoriai kaip tekstilės ir kiti irgi tikimės, kad e, tiesiog pasikeis padėtis. Tad mūsų laisvosios priekybos susitarimų politika gali būti gera priemonė, e, kuri gali parodyti, kad mes tikrai negalim peržengti principinių nuostatų. Tokio ir panašios situacijos iš tikrųjų būna labai delegat, de, delikačius. Todėl džiaugiuosi komisijos darbu ir tikiuosi, kad tai paskatins komis... Kambodžą pakeisti savo nuostatas. Tikiuosi, kad reikėjo vis dėlto, tai yra, manau, kad reikėjo imtis tokį uh, tokį, imtis tokios priemonės ir kad tokios priemonės gali būti, gali prireikti ir kitų valstybių atžvilgių. Mūsų frakcija pritarė komisijos ir pranešėjo pozicijai nesipriešinti deleguotajam aktui dėl Kambodžos padėties, bet kita vertus siekiant nepakenkti Tai visą tai labai svarbu mūsų frakcijai. Kiti jau kolegos paminėjo ir mes kartu išklausysim Kambodžos atstovo ambasadoriaus. Tad matot, kad plačiai pritarta komisijos sprendimui, bet matot, kad mes tą darom ne iš didelio entuzijazmo, nes mes suvokiam, kiek daug e, Kambodžos moterų dirba tekstilės sektoriuje ir tikrai mes nenorim pakengti joms ir tą jūs galit aiškiai pasakyti savo žmonėms, kad e, tikrai mes nenorim pakengti. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atsiprašau mm, kolegės Venė Anvardų, kuri negali dalyvauti šiame posėdėje. Ačiū komisijos atstovui, ačiū tarnybos atstovui. Sveikinam komisiją atlikusią tokią, tokį nuodugnų e, vertinimą ir priemusi sprendimą e, numatyti laikiną lengvatinių tarifų atšaukimą e, atsižvelgiant į politinių teisių, kitų politinių teisių padėtį Kambodžoje. Jokio kito kelio mums nebeliko. Mes kalbam apie susitarimą su besivystančia e, šalimi, kuriai e, išėjo iki šiol į naudą lengvatinių tarifų e, taikymas, bet šalis, šalimi, kuri neta, ne, nesilaiko darbo organizacijos konvencijos pol, pilietinių ir politinių E, teisų konvencijos nuostatų. ES turi parodyti, kad mes, mes negalim užmerkti akių prieš e, žmogaus teisų ir kitų teisų pažeidinėjimus. Tad e, pritariu prieš mane kalbėjusių kolegų pasisakymams, kad ES turi tvirtai elgtis, kai kalbam apie žmogaus teisų klausimą ir kad tikiuosi, kad tokiu žingsniu mes pagerinsim uh, padėtį. Ačiū. Norėjau pakalbėti apie ryžius dar šiek tiek, nors jie jau ir susilaukia dėmesio, nors žinome apie žmogaus teisės. Aš nenoriu lyginti ir negrįžti prie baigtų diskusijų, tačiau mes taikome dvigubus standartus, dviejopus standartus. Buvo minėtas sustarimas su Vietnamu. Vietname žmogaus teisės tikrai nėra pačioje geriausioje padėtyje. Taigi man keila klausimas, ar e, vernant šiuos e, prekybos santykius su dviejomis šalimis netaikomi skirtingi kriterijai. Ačiū dabar žodis ambasadoriui. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat noriu, kadangi turime čia taip pat ir komisijos atstovų, noriu padėkoti prekybos generalinio direktorato atstovui ir EIVT atstovui už jūsų suteiktą informaciją. Taip pat norėčiau padėkoti Inta komiteto nariams už e, jų pristatytą požiūrį pradėjus e, formalias procedūras e, <clears throat> dėl e, lengvatų sistemos laikino sustabdymo Kambodžai. Pasakyti, kad bendarbiavimas tarp Es ir Kambodžos tikrai vyko pakankamai sklandžiai, sprendžiant komisijos iškeltus klausimus susijusius su žmogom, žmogaus teisėmis, politinėmis teisėmis, plėtinės visuomenės teisėmis. Kambodžos vyriausybė uh, daug pastangų dėjo, kad situacija pagerėtų. Komisija taip pat pripažino e, mūsų pasiektus rezultatus, juos įvertino. E, nepaisant to, 20 metų vasario 12 dieną komisija nusprendė laikinai sustabdyti lengvatų sistemos taikymą. Ir Kambodžos vyriausybė labai apgalėstauja dėl šio sprendimo. Komisijos sprendimas grindžiamas vadinamąją e, rimtų ir sistemingų žmogaus teisų pažinėjimų koncepciją. Nesižvelgiant į tai, kas iš tiesų vyksta mūsų šalyje, nepaisant to, kad komisija pripažįsta pasiektą pažangą daugelės ryčių Kambožoje. Uh, e, mes tačiau manome, kad šis sprendimas yra politiškai motivuotus ir mm, priimtas taikant dvigubus standartus, e, atsižvelgiant į ES prekybos santykius su kitomis Azijos šalimis. Pone pirmininkė, pradėjus formalias procedūras praėjusiu metu vasario mėnesį, mes labai aktyviai dalyvavome diskusijose su komisija, pradant techninių lygmenių ir baigiant politinių lygmenių. Todėl buvo pasiekta nemenka pažanga. Reaguojant į komisijos pastabas, pagal nustaties procedūras mes patikėme atitinkamas ataskaitas, įskaitant ir galutinę, kuri buvo pateikta 19 metų gruodžio 12 dieną. Joje buvo pateikiama visa informacija apie vyriausybės e, įdėktas priemonės pritaikytas <clears throat> išskyrus e, tos teismo procesus, kurie turi vykti e, pagal Kambodžos teisę, politinėje srityje, mes manome, kad e, negalime priimti jokių sprendimų, kurie keltų grėsmę mūsų suverenumui. E, taigi, nepaisant to, kad pažanga pasiekta, Kamaros vyriausybė linkusi spręsti dar ir e, neįspręstus likusius klausimus. Mes e, visus savo sprendimus likščioninius grindėme gerą valią, atsižvelgėme į rekomendacijas ir radome drąsos savyje vykdyti rimtas politinės ar reformas, nepaisant to, komisija pareiškė savo bejonės dėl mūsų vykdomų reformų rezultatų. Nepaisant to, Kambodžas siekia išlaikyti glaudžius tarpusavio santykius su ES, kurie būtų grindžiami abipusę pagarbą ir uh, abipusiais interesais. Baigdamas noriu išreikšti viltį, kad jeigu turėsite laiko, gerbinta komiteto nariai ir Europos parlamento nariai, tai norim jūs pakviesti apsilankyti Kambodžoje, kad e, betarpiškai galėtumėte pamatyti, kokia tikrovė yra mūsų šalyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Pieteriui žodis ačiū visiems komiteto nariams už išreikštą paramą. Buvo užduoti keli klausimai. Pirmasis susijęs su Vietnamu. Parlamentas neseniai patvirtino laisvos prekybos susitarimą su Vietnamu po ilgai trukusių darybų ir diskusijų, kurios vyko tiek SVD, e, tiek kartu su Vietnamo atstovais. Žinoma, tą pačią dieną visiškai atsitiktinai komisijos narių kolegija taip pat patvirtino ir e, lengvatų sistemos e, atšaukimą Kambodžai, tačiau, kaip žinote, šios priemonės yra skirtingos. Mes esame įsipareigoję siekti, kad būtų gerbiamos žmogaus ir darbuotojų teisės. E, <clears throat> ir viskas išskyrus ginklus e, sistema yra skirta vienašališkai taikomoms e, lengvatoms, tuo tarpu laisvos prekybos susitarimas apriepia daug platesnės sritis. Taigi mes abi šias priemonės laikome e, skirtomis pagerinti žmogaus ir darbuotojų teisų padėtį Ir matėme, kaip Vietnamas dėjo labai daug pastangų, kad tą padėtį pagerintų, tuo tarpu Kambodžoje padėtis pablogėjo. Kalbant apie tai, kaip reikėtų reaguoti, ar kaip verslo struktūros turėtų reaguoti į taikomų lengvatų atšaukimą Kambodžai, mes susisiekėme, kalbėjome su nemažai verslo atstovų, kadangi jiems reikalingas aiškumas dėl busimųjų užsakymų ir jie turi apsispręsti, ar reikėtų uh, bendradarbiauti su šalimi, kuriai taikomas vienašališkos lengvatos, ar su tokia šalimi kaip Vietnamas, kuriam taikomas, uh, su kuriuo mes turime dvišaliais pagrindais taikomas lengvatas. Čia manome, kad jeigu padėtis Kambodžoje turėtų pagerėti, tai lengvatos bus gražintos, kalbant apie žemės grobimą ir ginčių susijusius dėl žemės nusavybės ir dėl e, ekonominių koncesijų susijusius tam tikrais dirbamo žemės plotais, kurie naudojami e, cukranendrėms auginti. Ir pastebėjome, kad e, čia buvių ekonominės teisės nėra pakankamai užtikrinamas, nes valdant e, rudoniesiems kmerams žemės nusavybė praktiškai buvo panaikinta, taigi situaciją reikia spręsti kuo greičiau ir mes darome spaudimą Kambodžos vyriausybė taip pat ir šioje srityje. Ačiū pirmininkė už išreikštą paramą. Ačiū dabar žodis ponui Marijus. Ačiū pirmininkė, noriu, manau, kad komisija, jos atstovas atsakė iš esmės visus užduos klausimus, taigi man nebe, ne, nėra ko pridurti, kaip netikėta. Dažniausiai viskas vyksta priešingai. Labai ačiū. Baigėme svarstyti 14 darbo atvarkės klausimą, o dabar paskelbsime trumpą vienos minutės pertraukėlį, nes kitą klausimą svarstysime uždarame posėdėje. Taigi prašau visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, išeiti iš salės.